mūsų darbą. Noriu pasisveikinti su visais ir ypač su ponė Narcisa Vladulesku, kuri yra brandolinio ginklo neplatinimo darbo grupės vadovė EIVT e, nusiginklavimo skyriuje ir su ponu Benjamin Otkuvertur, kuris yra strateginių tyrimų fondo e, analitikas. Svarstome E, pranešimą dėl rekomendacijos vyriausiam įgaliotiniui ir e, tarybui, tarybai pagal 118 straipsnį, pasirengiant 2020 peržiūros procedūrai e, brandolinio ginklo neplatinimo, e, brandolinio ginklo kontrolės ir brandolinio nusiginklavimo klausimais. E, ši rekomendacija yra Europos parlamento indėlis į tarybos e, pozicijos peržiūrą bei e, rengiantis e, dešimtajai šalių, kurios yra pasirašysios brandolinio ginklo neplatinimo sutarčiai, sutarties konferencijai, kuri vyks šių metų balandžio 29-10 gegužės. Gegužė. E, taigi kalba eina taip pat apie tai, kad e, nujojus nu, start sutartis kaip, kaip niekada yra svarbi tam, kad būtų sustiprinta brandolinio ginklo neplatinimo sutartis. Ir mes norime, kad būtų e, taip pat parengta pamatinė e, galutinė deklaracija, kurioje būtų e, išvardinti nauji įsipareigojimai dėl trijų svarbiausių sutarties punktų - nusiginklavimo, brandolinio ginklo neplatinimo ir taikaus brandolinės energijos panaudojimo. Po e, e pasikeitimo nuomonėmis dėl rekomendacijomis. Dėl rekomendacijos pone Narcisa Vladulesku e, papasakos, kaip vyksta darbai EIVT, o ponas Otkuvertiūr, kuris yra, kuriam yra patikėta renkti konsultacinius susitikimus ES konsorciume e, brandolinio ginklo neplatinimo klausimų, pristatys e, e strateginių tyrimų e, fondo darbą, bei taip pat man džiugu pristatyti Jums ponę Izumina Kamitsu, kur yra Junktinių tautų generalinio sekretoriaus e, padėjėja taip pat e, atsakinga už nusiginklavimo reikalus ir ji sutiko dalyvauti mūsų nepaprastame posėdėje, e, mūsų pakomitečio nepaprastame posėdėje, kuris vyks e, sausio 27-ąją pirmadienį nuo 16 iki 17.30. Ir prieš sutikdama žodį ponui Svenui Mikseriui norėčiau priminti, kaip toliau vyks rekomendacijos tvirtinimo darbas. Šiandien vyks pirmasis rekomendacijos svarstymas. E, galutinis pakeitimų e, terminas yra sausio 28 vidurdienį. E, šešėlinių pranešėjų susitikimas įvyks vasaro 13 Strasbūre. O tvirtinimas AFET komitete numatytas vasaro 19-20, E, plenarinėje parlamento sesijoje e, bus svarstomas šis klausimas kovo mėnesį. Žodis ponui Sven Mikseriui pristatyti rekomendacijų projektą. Ačiū pirmininkė. Brandolinio ginklo neplanimo, neplatinimo sutartis yra labai svarbi tarptautinė sutartis, kuri apima tris e, vienas kitas sustiprinančius tikslus, pasipriešinti brandolinio ginklo sklaidai, antra, skatinti bendradarbiavimą siekiant taikiai panaudoti brandolinę energiją ir trečia, pasiekti nusiginglavimo brandolinio ginklo srityje ir visiško nusiginglavimo. Tai yra svarbiausias pamatinis tikslas. Sutartis įsigaliojo 1970-aisiais ir šiais metais pažymėsime 50-asias sutarties įsigaliojimo metinės. E, pradžioje buvo numatyta, kad sutartis galios 25 metus ir po to turėjo būti e, reguliarios peržiūros konferencijos, kuriuose sutartis turėjo būti pratesiama. Neseniai E, pastaruoju metu, kas antroje peržiūros konferencijoje nepavyko pasiekti apčiopiamų rezultatų. Buvo paskutinė konferencija pas, patvirtintas esminis dokumentas. 2005 konferencijoje nepasiekta susitarimo dėl galutinio dokumento. 2010 konferencija E, patvirtino šešių veiksmų planą, apimanti visas sutarties nuostatas. 2015-aisiais nepavyko susitarti dėl galutinio dokumento e, projekto ir šį, šiais metais peržiūros konferencija vyks balandžio mėnesį. Ir pirmasis parengiamojo komiteto posėdis rengianti šiai konferencijai prasidėjo praėjusiais metais, įvyko praėjusiu metu balandžio mėnesį, vadovavo e, tam posėdžiui atsakingas e, ambasadorius. Ir kaip žinome, pati konferencija vyks šių metų balandžio gegužės mėnesį. E, Mes svarstome rekomendacijas dėl brandolinio ginklo neplatinimo sutarties, e, rekomendacijas tarybai dėl jos pozicijos. Pirmasis e, dokumento projektas pasirodė sausio pradžioje, o šiandien turime pirmąją galimybę apsvarstyti šį projektą pakomitetyje. Kaip pirmininkė minėjo, pakeitimus reikia teikti iki kitos savaitės sausio 28-osios vidurdienio ir po to vyks šešėlinių ekspertų susitikimas vasario mėnesį ir tikimės, kad rekomendacijas patvirtinsime FED komiteto posėdėje vasario pabaigoje, o plenarnėje sesijoje e, projektą svarstysime kovo mėnesio plenarinėje sesijoje. Norėčiau pakomentuoti rekomendacijų turinį. Visų pirma, siūlau e, akcentuoti, kad e, taisyklėmis grindžiama tarptautinė tvarka yra viena iš pagrindinių e, nuosta, pa, pagrindinių E, aspektų leidžiančių e, užtikrinti ne, brandolinio ginklo neplatinimo sutartį, nes, kaip žinome, praėjusio amžiaus pabaigoje buvo e, rengiamos labai pesimistiškos prognozės apie ateitį šioje brandolinio ginklo neplatinimo srityje. Nes yra šalių, kurios neprisijungia prie šios sutarties ir turi brandolinį ginklą ir e, bandymai įtraukti tas su šalis iš šios sutarties sistemą yra labai nelengva užduotis. Antra, savo dokumento projekte e, siūlau paremti visus tris E, sutarties ramščius bei bendrijos veiklą e, iki 2020 peržiūros konferencijos. Raginu valstybės dar kartą pabrėžti, kad nusiginklavimo ir brandolinio ginklo neplatinimo e, režimas tai galimybė pasipriešinti tarptautinės saugumo aplinkos blogėjimui ir stiprinti taiką ir saugumą. Taip pat raginu valstybės daryti viską, kad būtų pasiekta pažangos nusiginklavimo ir brandolinio ginklo neplatinimo srityje, ypač mažinant pasaulinį brandolinių ginklų arsenalą. Ir taip pat, e, kad e, praėjusio amžiaus 90-mečio antroje pusėje pasiekti susitarimai nebūtų panaikinti. Norėčiau. Taip pat komentuoju Rusijos ir JAV poziciją ir kad svarbu stiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir atnaujinti dialogą, kad būtų galima vėl kalbėtis nusigin, dėl nusiginklavimo. Taip pat raginu laikytis jungtinių, visus jungtinių tautų saugumo tarybos deklaracijos, kur išvardinta, kokiu žingsniu įmamasi. Taip pat raginu laikytis bendradinio ne, neplatinimo sutarties šeštojo straipsnio. Mes žinome, labai apgailestaujame e, dėl to, kad neseniai e, kaip žinome, žlugo INF sutartis. Taip pat atkreipiu dėmesį į brandolinio ginklo neplatinimo sutarties nuostatas dėl brandolinio ginklo arsenalo mažinimo po šaltojo karo pabaigos. Žinome, kad yra skirtingų nuomonių, kaip dirbti toliau, e, siekiant tikslų išdėstytų brandolinio ginklo neplatinimo sutartyje. Yra tokių, kurie pasisako už laipsnišką požiūrį, yra ir kitų šalių, kurios mano, kad e, reikia pasiekti ženklaus politinio klimato pagerėjimo, kad būtų galima siekti pažangos šioje srityje. Tačiau manome, ma, manau, kad mes visi suinteresuoti tuo, kad ši sutartis būtų sustiprinta. Tai svarbu, jeigu norime sumažinti e, pasaulinę įtampą ir pasiekti galutinį tikslą pasaulį be brandolinio ginklo. Taigi, laukiu galimybės padiskutuoti šiomis temomis šiandien su jumis ir su ekspertais, taip pat lauksiu jūsų uh, pasisakymų, indėlių e, per pakeitimus šių rekomendacijų projektui. Ačiū. Merci beaucoup. Euh, je vais passer la parole. Dėkuoju. Dabar EPP vardu Kres Peters kalbės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandieną, e, šiandieną džiaugiuosi ir man didelė garbė pakeisti mano kolegą Arno Danžan. Ar Būtent šį rytą tik tais jį pavaduoju, tačiau tuo labai džiaugiuosi, kadangi jis yra šešėlinis pranešėjas ir aš esu gavęs šešis punktus, kuriuos man perdavė kolega ir perskaitysiu tuos šešis punktus. Ponas Danžan dėkoja pranešėjai už kokybišką darbą, už e, pranešimo projektą šio, šią be galo jautrę temą. Antra, jis mano, kad šis tekstas šiuo metu yra e, aktualus ir subalansuotas, taip pat primena branduolinių mm, ginklų neplatinimo sutarties svarbą tarptautinėme kontekste, ypač dėl to, kad vis dažniau e, kvestionuojama šios sutarties architektūra ir šių ginklų kontrolė, taip pat nusiginklavimas. Ir gynybos strategijoje vėl linkstama grįžti prie, nu, prie e, brandolinių ginklų. Trečia, kolega sako, kad uh, NPT e, dar nėra e, galutinis instrumentas, tačiau jis gali būti naudingas, e, didinant regioninį ir tarptautinį stabilumą. Be kita ko, šiandieną jisai yra beveik, jam pritarė beveik visi. Ketvirta, reikia reikia užtikrinti, kad valstybės narės pasirašusios šią sutartį ir jos straipsnius laikytųsi šios pozicijos ir ponas Danžan nori atkreipti dėmesį į tai, kad nerima kelia tai, jog Iranas pasitraukė iš šios sutarties ir todėl kyla didelis neiškumas. E, Taip pat tarptautinio saugumo situacija blogėja. Ponas Danžanas norėtų pabrėžti, kad reikia apsaugoti e, ne, dabartinės neplatinimo normas ir konsoliduoti e, daugia šalę tvarką, daugia šalę sąrangą. Ir paskutinis punktas. Ponas e, Danžanas e, pateiks pakeitimus šiuo klausimu. Dėkoju. Dėkoju Renew Europe vardu. Atrodo, išėjo kolega. Žaliųjų vardu ponas Sartori. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už puikios kokybės darbą, kuris yra labai svarbus e, saugumui ir mums visiems, taigi dėkoju už puikų darbą. Toliau, mes norėtume e, kai kuo papildyti šį dokumentą e, ir taip pat perspėti dėl konkrečių rizikų geopolitinių rizikų, taip pat e, prie to, kad grįžtama prie karinių e, brandolinių metodų, taip pat reikia užkirsti kelią, kad e, brandoliniai ginklai nebūtų naudojami konfliktuose. Šis sutartis buvo patvirtinta prieš daugelį metų šaltojo karo kontekste ir buvo numatyti, numatytos konkrečios civilių e, apsaugos priemonės e, brandolinio e, karo atveju. Ši rizika buvo sumažėjusi, bet dabar vėl padidėjo ir todėl reikia užtikrinti, kad civilių apsaugai būtų numatytos tinkamos priemonės ir kad mes būtumėm pasiruošę. E, toliau antras perspėjimas dėl rizikos, tai yra kibernetinė ataka galima. Ypač teroristų grupuočių. Ši rizika egzistuoja. Ir mes, nu, mes turime uh, užtikrinti, kad visos saugumo priemonės būtų įdėktos, kad mes galėtume užkirsti kelią, e, per, kad nebūtų per tokias kibernetinės atakas panaudotas brandulinis ginklas. Toliau norėtume dar sėki patvirtinti, kad ES palaiko naująją neplatinimo sutartį, kuri sus, kurioje sustiprintas NPT nusiginklavimo straipsnis. Taigi tiek e, punktų norėjau pasidalinti. Taip pat mes pateiksime atitinkamus pakeitimus. Tikiuosi, kad mes e, dirbsime kartu, diskutuosime ir teigiamai keisimės nuomonėmis šiuo klausimu. Dėkuoju. Dabar įdė e, vardu ponė Banfrisku. E, Dėkuoju, e, ponė pirmikė. Neplatinimo sutartis ir toliau mūsų nuomonė turėtų išlikti pagrindiniu dokumentu nu, nusiginkluojant ir, ir, ir neplatinant brandolinių ginklų visame pasaulyje. Ir savo kolegos vardu norėčiau padėkoti ponui Mikser už jo darbą. Ir pusę amžiaus šis sutartis mm, buvo skirta kovoti su brandolinių ginklų platinimu. Ir labai džiugu, kad daugelie šalių brandolinė energija buvo naudojama taikiais tikslais. Tačiau dabar mm, jai kyla pavojus. Taip girdėjome JAV pastarojo meto pareiškimus ir gali kilti rimta krizė. Tai parodo, kad jeigu mm, valstybės narės liks susiskaldžiusios, bus pakengta NP neplatinimo sutarties įvaizdžiui ir taip pat susilpnins bendrą nusiginklavimo e, procesą tarptautiniu mastu. Jungtinės tautos turėtų siekti didesnio bendradarbiavimo ir konvergencijos. Mūsų pasaulis yra daugia polis ir remiasi bendradarbiavimu tarp valstybių narių. Tikimės, kad galėsime suvaidinti svarbų vaidmenį. Žinoma, valstybės turi teisę ginti savo pagrindinius interesus ir todėl nepritarėme rekomendacijoms dėl to, kad reikia e, visiškai, absoliučiai atsisakyti brandolinio ginklo. Yra Junktinė karalystė, Prancūzija, Kinija ir kitos šalis, kurios dalyvauja e, brandolinėje energijoje ir naudoja ją. Taigi norėtume, kad būtų iš naujo apmastyta pozicija mūsų dėl Irano mm, brandolinio susitarimo. E, po, po e, rugsėjo 11 atakų buvo suformuota antiislamistinis anti alijansas e, nuo Vankuverio iki Vladivostoko. Stoko Ir šiandieną mes e, esame paveldėję krikščionišką pasaulį, o Konfucijus yra pasakę, kad e, norint išsaugoti civilizuotą pasaulį turime bendradarbiauti, o ne konkuruoti. Ir mūsų pateikiami pakeitimai e, atspindės šias mintis, o šiaip galvojame, kad šis pranešimas yra labai teigiamas. Bien, merci beaucoup. Uh, je pense... Dėkoju. Uh, Renių frakcijai šiuo metu niekas neatstovauja. Pone Basesku, jūs prašėte žodžio, ar norėjote sureaguoti? Atsiprašau. Uh, Norėčiau tik paklausti, ar jūs norėjote pasisakyti reaguodamas į pranešimo projektą, ar apskritai norėsite kalbėti šią temą? Dėl pranešimo, tai prašom. Um, positive... Kaip ir paprastai, mūsų požiūris yra gana pozityvus, kalbant apie tai, taikos garantavimą, užtikrinimą. Bet jeigu kalbėsime apie balandžio mėnesį vyksiančią konferenciją, man regis teigiamo rezultato, pozityvaus rezultato, kažin ar galime tikėtis ir ES turi ruoštis neigiamam rezultatui ir renkti savo poziciją būtent tokiam atvejui, kaip toliau reikės kalbėti apie branduolinio ginklo riziką, turint galvoje, kad toje konferencija tikriausiai jokių gerų rezultatų neduos. Tarp Rusijos ir Kinijos egzistuojantis ryšiai ir ta situacija dabar tikriausiai lems, kad e, JAV neparems siūlymų susijusių su Iranu ir sutartyje tikriausiai nebus e, numatyti jokie kompensaciniai tokie mechanizmai, turint galvoje Kinijos pastarų dešimties metų pajėgumų raidą. Mes turim turėti savo stiprią poziciją ir nežinau kokią, net e, nedrįstu garsiai reikšti minčių savo, bet manau, kad e, tikrai turim stipriam sukretimui ruoštis balandžio mėnesį. Ačiū. Dabar pane Vladolesku Mm, ginklo, brandolinio ginklo neplatinimo darbo grupės e, vadovė. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi galėdami būti šiandien čia. Ačiū Jums už kvietimą. Sveikinu pranešimą, pranešėją parengus. Labai gerą pranešimo tekstą. Jis pasirodo pačiu laiku ir kaip jau ir buvo pasakyta čia salėje, šie metai yra labai svarbus, kalbant apie brandolinio ginklo neplatinimo sutartį. 25 metai praėjo jau nuo pratesimo tos sutarties, 50 metų apskritai nuo tos sutarties e, pasirašymo ir 75 metai nuo e, diskusijų pradžios e, jungtinėse tautose e, šio klausimu. Peržiūros konferencija, panas Mikseris jau sakė, vyksta kas penkerius metus, yra peržiūriamas režimas, esama padėtis ir šalis e, susirenka aptarti esamos padėties ir ateities perspektyvų. E, paskutinį kartą buvo mm, mėginama kalbėtis, tačiau bendro dokumento išplatinti nepavyko, todėl ir pozicijos pasiekti, dėl to turime daryti viską, kad nepasiduotumėm tam skleidžiamam pesimizmui, kad rastumėm bendrą vardiklį mūsų pozicijų e, per tas keturias peržiūros konferencijos savaitės. Iš tikrųjų, labai svarbi ir esminė ši sutartis, ES tą supranta, labai smarkiai pasitarnavo e, siekiant, kad brandolinis ginklas nebūtų platinamas ir būtų mažinama apskir... mažinamas e, strateginių brandolinių e, objektų skaičius e, tam tikrose šalise. Šalis numatė taip pat ir bendradarbiavimo galimybę galvojant apie brandolinės e, technologijos panaudojimą taikiems tikslams. Tačiau dabar įtampa vis stiprėja, situacija kaista ir apskritai pakibo ant plauko visa ta struktūra susijusi su NPT. Todėl reikia dabar būti labai budriems. Ir 2017-2018 metais e, Niderlandai ir Lenkija, kurie tuo metu pirmininkavo, uh, sustartimi susijusiams e, forumams e, numatė, kad reikia pakreipti tendencijas priešingą linkme ir siekti 2020 metais geresnio rezultato. Buvo bent keli seminarai e, sustarančių šalių organizuojami. Europos Sąjunga prisijungė prie tos iniciatyvos ir praėjusiais metais, 2019 metais, taryba priėmė savo poziciją dėl veiksmų rengiantis šiai konferencijai. Mes e, remiame tas iniciatyvas, e, Besiruošiant peržiūros konferencijai yra organizuojama įvairi veikla, kaip jau sakiau. Šešios labai didelės konferencijos, trys teminiai seminarai susijęs su e, e, ramščiais atitinkamais ir taip pat su e, įvairiomis šalimis bendradarbiaujame rengdami kitus renginius. Atmosfera bent jau per įvykusius renginius buvo tikrai gera, taip pat ir regionuose. Na, o kitas žingsnis, dar aišku, keturios konferencijos liko, iki peržiūros konferencijos galėčiau ir plačiau jas aptarti, jeigu bus kam nors įdomu. Tai kitas e, veiksmų laukas toks demaršas mūsų yra numatytas visų 189 susitarančių šalių, sutarties šalių. Ir mes norime tiesiog labai aiškę poziciją savo nusimatyti ir raginti visus atvykti į Niujorką nusiteikus kompromisui, sprendimų paieškai, kad būtų galvojama apie bendrus tikslus, bendrus žingsnius į priekį. Ir kad nebūtų užskubama per daug, galbūt, kad būtų suvokiami mūsų įsipareigojimai dėl šios starties palaikymo. Ir trečias e, veiksmų laukas rytis. Tai yra tarybos išvadų dokumentas, išsamus dokumentas, kuris pasirodys dar šiais metais, be abejo, po peržiūros konferencijos jau su konkrečiais pasiūlymais kaip judėti pirmin. Tai bus į ateitį orientuotas dokumentas siūlantis sprendimus esamoje situacijoje, sudėtingoje, susidariusioje ir tiek norėjau savo ruoštų pasakyti, bet melai sureaguosiu jūsų pastabas. Ačiū. Dabar ponas Otkuvertijų. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas kaip jūs ir pasakėte jau, norėčiau visų pirma kai ką pasakyti apie brandolinio ginklo neplatinimo sutartį ir nusiginklavimo konsorciumą. Aš esu e, brandolinių strateginių tyrimų e, analitikas ir organizuoju konsultacinius kasmetinius susitikimus ES nusiginklavimo, brandalinės sutarties neplatinimo klausimų. Mūsų kitas susitikimas šiuo metu yra derinamas ir manome, kad jis įvyks birželio arba liepos mėnesį šiais metais. Tai bus unikalus momentas europiečiams e, sustiprinti ir, ir toliau vystyti ES tapatybę šioje srityje. Aš tikiuosi, kad bent keletas jūsų dalyvaus tame renginyje, nes mums tikrai reikia ir parlamento uh, indėlio į tuos susitikimus ir mainus. Toliau šiandienos tema. Visų pirma, e, keletas žodžių apie kontekstą. Kaip žinome, pasaulinis E, brandolinio ginklo neplatinimo režimas sistema susiduria jau kurį laiką su tam tikra įtampa. Dokumentai rengiami visą laiką, visame peržiūros sutarties peržiūros procese. Nuo 2010-ųjų konferencijos diplomatinė sėkmė e, šio, šioje srityje, kuri sus, buvo susijusi su Obamos ateimu į JAV prezidento postą. Taigi, kas, penki, kas penkis metus vykstančios konferencijos, kaip ir šių metų konferencija buvo įprastinės, o 2010-ųjų e, konferencija buvo išskirtinis renginys. Ir nuo 1975 metų tik tai keliose konferencijose peržiūros buvo uh, pavyko parengti galutinį dokumentą, kuriam pritarė e, sutarties šalis. Taigi, tai yra labai svarbu, nes jeigu pasiekėme konsensuso, tai paprastas konsensusas teikiamas, e, kaip čia pasakyti, mažiausiam e, bendram visiems priimtinam vardikliui. Tai tiesiog reiškia, kad e, sutarties pežiūros procese įsiviravo tam tikra inercija. Tačiau brandolinio ginklo neplatinimo sutartis turi būti dinamiška, jeigu norime, kad jį išgyventų. Ji turi ati, at, at, atspindėti padėtį, saugumo padėtį e, pasauliniu mastu, tačiau dažnai e, valstyb, valstybėse yra prieštaringa situacija. Kaip ten bebūtų, šie metai, kuomet pažymime 50-asias sutarties įsigaliojimo metinės, yra galimybė pabrėžti, kad valstybių pasirašiusių sutartį konsensusas nebūtinai yra taisyklė ar ta norma, kuri yra pageidautina iš sutarčių uh, funkcionavimo perspektyvos. Kodėl tai akcentuoju? Nes visai sistemai iškilo kelių veiksnių daromas spaudimas ir grėsmė. Visų pirma, naujos atsirandančios, tampančios svarbiomis tarptautinėje arenoje valstybės mano, kad brandolinio ginklo turėjimas yra galios e, kriterijus ir kalba eina ne tik apie Iraną ar Koreją, bet ir kitas valstybės, kuriuos tuo tarpu tyli. Antra, ginklo arsenalo e, modernizavimas. Tai vyksta dešimtį ar net dvidešimtį ar trisdešimtį metų ir tais, tas procesas skiriasi skirtingose valstybėse narėse. Visų pirma, svarbiausiams valstybėms stinga entuzijazmo užtikrinant rūpinantis tarptautiniu saugumu per daugia šališkumą. Mes tai žinome. Pavyzdžiui, praeito amžiaus dešimtmečio pastangos susitarti dėl visiško brandolinio ginklo uždraudimo sutarties yra sustabdytos. Taip pat radikalėja sąsajos tarp ne, neplatinimo ir nusiginklavimo brandolinio ginklos neplatinimo sutarties peržiūros su, procese. Kalbu apie e, sutarties antrą ir trečiąjį straipsnius ir nusiginklavimo procesą numatytą šeštajame straipsnėje. Ir atrodo, kad tos sąsajos vertinanties prarado savo dinamiškumą, savo varomąją jėgą ir gebėjimą kolektyviai įtraukti šalis joms siekiant uh, geriau įgyvendinti sutarties nuostatas. Ir penktas veiksnys - visiškai nutrūkęs e, JAF ir Rusijos dialogas po to, kai e, Rusija aneksavo Krymą. Taip pat pasaulio lyderiai, kurie elgėsi visiškai neatsakingai e, sutarties šalių akimis. Ir taip pat norėčiau pabrėžti dar štai ką. Kinij, Kinijos e, siekis didinti savo ginklų arsenalą bei savo e, karinę galę, taip pat aštrėjantį jos retoriką šioje sutartyje ir taip pat augantis e, ginklų kiekis Kinijoje. Ir todėl neturėtų stebinti, kad ES nuo 60-mečio pradžios išsako sudėtingą poziciją, nes ES teritorija yra e, tarptautinio saugumo mikrokosmosas, nes ES, te, ES narių yra ir brandolinių valstybių, ir nebrandolinių valstybių, taip pat ES e siekia suderinti antagonistinės pozicijas. Atsižvilgiant į šias aplinkybės, reikia pripažinti, kad ne, neįmanoma uh, pagal sutarties sistemą nuveikti daugiau nei įmanoma konkrečių duotuoju istorijos momentu. Ir aš paraginčiau visus tai vertinti o, realistiškai. ES veikia konsensuso pagrindu ir pasiekti 28 valstybių konsensusą dabar yra daug sudėtingiau nei tuo metu, kai sutartis buvo parengta ir ES neturi tiek įtakos, kad galėtų pakeisti tokių didelių galybių kaip Rusijos arba JAV vidinės saugumo struktūras. Kaip žinome, praėjusiais metais žlugo e, e brandolinio ginklo sutartis su Iranu. Ką ES daugiausia, ką gali padaryti, tai bandyti tikinti Rusiją, kad ji laikytųsi savo įsipareigojimų pagal sutartį ir įtikinti JAV nepasitraukti iš brandolinės sutarties su Iranu. Tačiau žinome, kokie, koks yra rezultatas. Europos Sąjungai to nepavyko. Tai buvo diplomatinis fiasko. Taigi, įvertinant visą šį sudėtingą istorinį kontekstą, ES yra tiltų stat... tiesėja tarp labai antagonistiškai nusiteikusių valstybių ir nuosekiau nus... nusiteikusių valstybių. Ir man atrodo, kad būtų neteisinga uh, bandyti skleisti minti, kad ES nėra pasaulinė veikėja, kuri aktyviai gina šią sutartį. Man atrodo, europietiškumas apima e, bandymą būti, veikti pozityviai, agresyviai. E, taip pat norėčiau paminėti daugia šališkumą ir kaip, kokia yra situacija dabar ir kokia ji buvo prieš 20 metų. ES e lyderiai e, išrado našaus, veiksmingo daugiašališkumo sampratą. Tai reiškia, kad akcentuojami daugia šališkumų grindžiami sprendimai saugumo srityje, nes jie duoda e, didesnį poveikį. Taip pat reikia nepamiršti ir to, kad nusiginklavimo procesas įstrigęs ir ES gali išjudinti sutartį iš mirties taško, pasitelkdama sutarties dešimtąjį straipsnį, kur yra nuostatos dėl pasitraukimo. Tai yra labai svarbu ir tai yra viena iš silpnųjų vietų tos sutarties, viena iš spragų. Jei ES teiktų daugiau skirtų daugiau išteklių svarbiausiam nusiginklavimo priemoniai, tai yra visiško brandolinio ginklo uždraudimo sutarčiai jos tolesniam rengimui. Tuoj perėsiu prie išvadų. Dar vienas klausimas. Tai ES veiksmų e, galimybės ir mastas nebra, neplatinimo srityje. Kaip su žmogiškais ir finansiniais ištekliais tiems aspektams, kurie yra labie, svarbiausi mums, strateginės svarbos. Tai yra atviras klausimas tuo tarpu. Ir bet kokiu atveju aš teikčiau, kad būtų naudinga visoms es valstybėms, kurios yra sutarties šalimis, išsiaiškinti, kokiu mastu e es palaiko tą neplatinimo sistemą. Pabandykime e, suformuluoti konkretesnius teiginius, pasitelkti skaičius, paaiškinti savo veiksmų priežastis nuo 2015. E, sutartis paremta trimis ramščiais. Mes tai žinome, bet tai yra tiesiog formulė. Trečiasis ramstis dažnai tai, taikus panaudojimas, penktas straipsnis, dažnai sus, E, tuo klausimu dažnai pavyksta pasiekti konstruktyvios pažangos, taip pat ir paskutinėje peržiūros konferencijoje. Bet ne visi dėl to sutarė, neaišku, kaip toliau bus. Europos Sąjunga yra ins, politinė institucija, ji pasisako už tai, už brandolinės energijos panaudojimą taikiems tikslams. Tai aiškiai konstatuojama e, brandolinės sutartyje. Ir iš esmės čia kalba eina apie brandolinę energiją. Krizių laikais būtų išmintinga panaudoti šiuos didžiulius išteklius, kuriuos turi Europos Sąjunga ir labai na, e, veiksmingai paskleisti mūsų žinę. Galbūt ši neplatinimo sutartis nusipelno didesnės didesnio diplomatų dėmesio. Deja, me, me, mums ne visada pavyksta pasiekti reikalingą auditoriją ir e, veikti kolektyviniu pagrindu. Ačiū. Nu, dėkoju. Dabar suteiksiu žodį norintiems pasisakyti. Pone Sartori, prašom. Dėkoju už šios du pasisakymus. Norėčiau paklausė, ar balandžio konferencijai priimta valstybių narių bendra pozicija. Ar žinote, ar šiame etape e, Europos Sąjunga galės su bendra pozicija vykti į šią balandžio mėnesio konferenciją? Ar galėtumėte patikslinti, suteikti papildomos informacijos apie tą poziciją, bendrą poziciją? Dėkoju, daugiau nenori niekas pasisakyti. Taigi prašom atsakyti į klausimą. Dėkoju. Iš tikrųjų, tai labai sudėtingas klausimas, į kurį sunku detaliai ir aiškiai atsakyti šiuo metu. E, atsakymas būtų taip, mes esame tikri tuo, kad tikrai yra ir tikrai bus pasiekta aiškiai, išsami, plati ir detalizuota bendroji pozicija Ankstesniais atvejais taip pat buvo visuomet sutarta dėl bendrų pozicijų taryboje. 2005-aisiais, 10-aisiais ir 15-aisiais buvo priimtos tos bendros išvados ar pozicijos. Taigi e, mes visada prieš vykstant į New Yorką turime bendrą poziciją. Šį kartą taip pat ruošiamės pradėjome darbą su taryba, rengdami labai išsames rekomendacijas ateičiai. Kai dėl ramščių nusiginklavimo, neplatinimo ir e, taikaus panaudojimo ramščiai yra numatyti. Šiuo metu, šiuo, šį kartą taikus brandolinės energijos naudojimas, naudojimo ramstis iš tikrųjų bus labai e, svarus valstybės narės yra nu, sutarusios bendroje pozicijoje išlaikyti nuorodas į visą, ką dabar daro ES per komisiją, DG, e, DG EFCO, e, e, C ir taip pat buvo paskirti šimtai milijonų eurų per pastaruosius penkerius dešimt metų. Ši šia, e, šiai veiklai skatinančiai e, taikų brandolinės energijos panaudojimą. Taigi mes dar sėki pabrėšime šį klausimą, mes tenksimės pritraukti konferencijos dėmesį, galbūt naudodami terminologiją, kuri galbūt nėra labai populiari, bet mūsų ekspertai dirbantis uh, branduolin, branduolinės energetikos e, srityje e, labai gerai yra su, jomis, su jie susipažinę. Tikimės, kad dalyvausiantys ministrai bent jau šios konferencijos pradžioje atkreips dėmesį į šį ramstį. Tačiau mes iš tikrųjų e, turime ambicingą projektą pateikti aiškias rekomendacijas dėl nusiginklavimo ir neplatinimo, dėl šio neplatinimo režimo sugriežtinimo, sustiprinimo. Taip pat norime daryti pažangą pagal nusiginklavimo ramsti, galbūt ne taip greitai, kaip kai kurios MPT šalis narės norėtų. Nu, jos norėtų galbūt greičiau pasiekti tą galutinį tikslą, kad pasaulyje neliktų brandolinių ginklų. Tačiau mes pasiūlysime konkrečius žingsnius ir jie bus nukreipti tą kryptimį, apie kurią ir jūs kalbėjote, o būtent brandolinės rizikos mažinimą. Dėkoju, ponia Otkuvertiūra, ar norėtumėte ką nors pasakyti? Ne, man atrodo, kad čia ne man buvo skirtas šis klausimas. Pone Mikser, Aš norėčiau tiesiog padėkoti ekspertams už jų įnašą. Ši rekomendacijų tarybai rengimo e, veikla gali būti laikoma ir mūsų įnašų į tą bendrą ES poziciją, kurią paskelbs taryba. Ir ginklų kontrolės tema iš tikrųjų yra daug platesnė nei tik tai branduolinių ginklų neplatinimo sutartis. Ir e, taip pat ir gyvendinimo mechanizmai, kurie dėja prieš kurį laiką dėja numirė. Čia kalbu apie INF sutartį Taip pat yra ir kitų su ginklav... nusiginklavimu susijusių sutarčių, e, kuriuoms sekasi nelabai gerai. Taip pat e, įdomu, kaip e, ši neplatinimo sutartis paveiks NPT sutartį ir kitas sutartis. Taip pat akivaizdu, kad kai kurios NATO narės nepalankiai žiūri į šį pasiūlymą Esu kalbėjęs su kolegomis ir iš tikrųjų e, dauguma e, globalios bendruomenės e, yra išsakiusios vilti, kad nori, jog ateityje nebeliktų brandolinių ginklų pasaulyje, tačiau tai kai kurie, kai kurie jos aspektai prieštarauja NPT sutarties tikslams. Taigi yra tam tikrų prieštarų įvairiose su ginkluotė susijusiuose sutartise. Ir po savaitės, šiek tiek daugiau negu po savaitės, susitiksime su ekspertais ir kalbėsime, ką daryti su tomis de facto brandolinėmis valstybėmis, kurios nėra prisijungusios prie NPT. Ir NATO ir ES narės kai kuriuose vietose dubliuojasi, tačiau bendroji NATO pozicija yra ta, kad nors mes norime, kad pasaulyje neliktų brandolinių ginklų, alijansas ir toliau išliks brandolinis tiek, kiek pasa tiek ilgai, kiek pasaulyje bus brandolinių ginklų. Ir man atrodo, kad ši situacija yra iš tikrųjų labai sudėtinga. Tačiau, aišku, tai nekvestionuoja jokių būdų NPT vertės, neplatinimo starties vertės ir, ir nusiginklavimo pasaulyje. Merci beaucoup. Merci à nos Dėkoju, dėkoju ekspertams, kurie mums paaiškino situaciją šį rytą. Dėkoju taip pat Svenui Mikseriui, kad su mumis pasidalino savo pranešimo projektu. E, pakeitimus galima teikti iki kito e, antradienio, sausio 22 dienos vidurdienio. Dėkoju. Chers collègues, je vous propose que nous euh, reprenions la. Kolegos, siūlau pratesti mūsų darbą, mūsų posėdį. Norėčiau paprašyti tų, kurie e, kalbasi, e, išeiti pasikalbėti už salės durų. Ir norėčiau pasisveikinti su generolu Graciano, ES karinio komiteto pirmininku. E, E, generolė, esame pasirengę išklausyti jūsų pasisakymo. E, šio komiteto vardu šioje kadencijoje pirmo tokio pasisakymo ir tikrai lauksime jūsų informacijos. Europos parlamentas e, nori dalyvauti konsultaciją su vyriausiųjų įgaliotiniu, svarstant įvairias iniciatyvas šioje srityje susijusias su konkrečiais gebėjimais, taip pat noriu priminti, kad yra rengiamas šios srities pranešimas ir taip pat e, komitetas, karinis komitetas taip pat dalyvauja rengiančias rekomendacijas. E, karinis komitetas užtikrina ES išorės veiksmų nuoseklumą. Parlamentas, ypač parlamento e, saugumo ir gynybos pakomitetis, nori iš karto patikinti jūs, kad jūs rems jūsų darbe, nes mes atstovaujame e, Europos piliečius, o daugiau nei 70 procentų piliečių yra pareiškę, kad jiems ypač rūpi saugumo ir gynybos klausimai. Generolė Graciano, ar galėtumėte pristatyti mums paskutinės karinio komiteto išvadas ir taip pat pakalbėti apie savo lūkesčius? Ačiū. Merci beaucoup. Thank you, Chair. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai. Labas rytas. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už kvietimą dalyvauti šios dienos posėdėje. Man tai yra didžiulė garbė ir priimu tai kaip ženklą daramo dėmesio, kurį kreipiate į mus, e, atsižvelgdami į ES įgaliojimus saugumo ir gynybos srityje. Kaip žinote, ES karinis komitetas, kuriam pirmininkauju ir atstovauju, yra visų 28, taip netrukus 27 valstybių narių karinis komitetas. Čia mm, susirenka e, karininkai siusti e, atstovauti ir kalbamės kariniais e, klausimais e, dėl pajėgumų karybos rytyje, stengiamės, kad būtų išgirstas mūsų balsas ES institucijose. Mes e, veikiame ir diplomatiniu keliu. Taip pat e, rūpinamės saugumo ir gynybos klausimais. Akylai stebime situaciją ir stengiamės siūlyti savo patarimus, pasiūlymus. Dėl gynybos pajėgumų iniciatyvų, kadangi norime kalbėti, praleisiu nemažą dalį, kurią galėčiau dar aptarti, tai yra esama saugumo situacija. Jau daugelį metų vyksta įvairūs konfliktai artimuosiuose rytuose, Mm, Sirijos, Irako atvejai čia yra labai keblus ir daugybė e, rezonans, daug rezonansinio poveikio visą tai turi visam regionui, tai vadinamasis drugelio efektas. Ir domino efektas taip pat juntamas, kai krizė, krizės banga persirita į kitas šalis. Be to atsiranda ir naujų grėsmių šalia tradicinių. Dabar vis daugiau dėmesio kreipiame į e, žiniasklaidą, į e, vadinamą ir grėsmių trikampį, terorizmas, migracija, nestabil, nestabili padėtis, e, užsienio kovotojai yra įsitraukę įvairius veiksmus, migracijos bangos mūsų užplūsta ir saugumo padėtis visame regione dažnai būna susijusi su mm, gero valdymo e, šalies gero valdymo trūkumu. Ir vyriausiasis įgaliotinis vicepirmininkas Morelis e, į tai jau taip pat yra atkreipęs dėmesį. norime e, neišleisti iš akių situacijos, kai tam tikrose regionuose, e, tokios valstybės kaip Rusija, Kinija ar kitos, e, mėgina savo įtakos zonas susikurti. Ir neretai padėtis pasiekia tokį lygį, kai tiesiog e, praktiškai nebėra išeities ar kelio atgal. Norime atsižvelgti į visus tuos kylančius iššūkius ir todėl susidarančios krizės ir tarptautiniai bendruomeniai kelia naujų grėsmių. Mums taip pat ir kaip Europos Sąjungai. Norime imtis uh, aktyvaus vaidmens, kadangi veiksmų reikalauja susidariusi padėtis. Ir taip pat europiečiai tikisi Europ... stipresnės Europos Sąjungos. Nori ją matyti stipresnę tarptautinėje arenoje. E, saugumo vakumas dabar susidaręs jungtinių tautų mm, formuose, NATO kontekste taip pat. At, e, Europos Sąjungai atsiveria čia naujos galimybės ir reikėtų jų nepraleisti. Ir politiniu, ir diplomatiniu e, būdu reikia veikti, galvoti ir apie karybą, ir ekonomiką kad būtų galima kuo geriau reaguoti į susidarančias situacijas, e, kad galima būtų tiek autonomiškai veikti, tiek e, bendradarbiaujant su partneriais. Tos krizės, reikia pasakyti, ir mūsų artimiausias kaiminės paveikia, vadinasi, yra visai netoli mūsų. Ir tik vienos Izoliuotos priemonės nepakanka reaguojant į krizės, reikia deramo to mikso derinio jų visų. Komet ieškome diplomatinių sprendimų, tarp besiginčiančių šalių reikia ir tam tikrą saugumo e, pagrindą bent jau tam tikrą sukurti, kad dialogas apskritai galėtų vykti. tikrai sunku tos sprendimus rasti, tačiau dauguma atvejų pasitvirtina tai, kad e, be karybos priemonių nelabai galiai išsiversti. Nereiškia, kad būtinai stoji į kovą be abejo. Bet bent jau pagerinti, stabilizuoti situaciją gali ar stebėti iš arti tai, kas vyksta tol, kol situacija normalizuojasi. Vyriausiasis įgaliotinis Arvos prieš porą dienų dar tik pasakė, kad negali tiesiog paskelbti paliaubų ir e, lyg niekur nieko gyventi toliau. Turimtis e, ir kitų veiksmų ir Europos Sąjunga e, Dabar tikiuosi, kad vėl reaktyvuos Sofijos operacija, kad bus skirta tam išteklių. E, Sofijos operacija leis pasiūsti mums labai svarbų signalą e, mūsų partneriams. Tačiau jeigu norime imtis veiksmų dabar, arba jeigu norime būti pasirengę imtis veiksmų ateityje, tuomet turime toms misijoms turėti ir reikiamus pajėgumus, lygiai taip pat ir valią veikti. E, įvairūs e, ideologiniai aspektai e, neretai užkerta kelią veikti, pavyzdžiui, NATO kontekste. Tačiau kad taptumėm tikrai patikimais e, saugumo garantais ir pasipriešinti e, galimoms grėsmėms, e, jeigu toks scenarius nutiktų. Tikrai tų pajėgumų reikia ir ES per pastarosius ketvertą, ketverius penkerius metus tikrai ženkliai pasistumėjo į priekį šioje srityje. Politiniu lygmeniu jau yra tokios iniciatyvos kaip PESCO, CART, EDDP ir EDF numatytos. Iš tiesų, tai galime vadinti tikrus sėkmės atveju ir tampa lengviau planuoti mums savo veiklą, koordinuotis tarpusavyje Tačiau, kad iniciatyvos tinkamai veiktų, reikia labai nemažai ryšto valios ir iš valstybių narių pusės. Taip pat ir mūsų komitetas prisideda prie to, kad šie klausimai būtų išryškinami, kaip kad e, svarbusis Europos gynybos fondas. Čia ir moksliniams tyrimams, ir viešiesiams pirkimams E, yra numatyta išteklių ir vienas iš e, labai konkrečių tikslų yra prisidėti prie Europos bendradarbiavimo tarpusavėje gynybos srityje, įskaitant ir pramonės subjektų įtraukimą į tai. Taip pat reikia nepamiršti, kad šiuo fondu numatoma, numatomas ir teisnis pagrindas e, įvairiems veiksmams, kurie bus labai svarbus žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. Tai iš tiesų turėtų būti lemiamas veiksnys e, šis fondas mūsų bendradarbiavimui numatytas ir nepamirškime, kad tai, ką nuveiksime gero, ką pasieksime per EDF, e, priemonės e, pasitarnaus ir NATO kontekste labai. EDF yra kertinis e, akmuo toks mūsų bendrame kelyje, ES kelyje. Todėl tikiu, kad būtų visiškai neprotinga galvoti apie lėžų mažinimą šiame fonde, ypač e, turint omenyje susidariusias aplinkybės ir istoriją. Reikia ir toliau dirbti šią linkmę, stiprinti mūsų darbą, vertybės ir siekti darnos bei realiai gyvendinamų tikslų. Čia norėčiau išryškinti ir dviejopą karybos srities vaidmenį. Viena vertus strateginiam lygmenį mes teikiame savo ekspertinės žinias, patarame, konsultuojame valstybės narės ir ES. Antra, mes esame tie, kas taikome priemonės, kurios yra iškristalizuojamos per tuos bendradarbiavimo procesus. Ta atsakomybė, ta atsakomybė prisijimame, kadangi turime reikiamų ekspertinių žinių srities ir bendradarbiavimas vyksta įvairiais ligmenimis. Įvairūs procesai su tuo susiję. Ir čia tiek PESCO, tiek KART iniciatyvas reikėtų prim, prisiminti. Dar ne visur visų pajėgumų vyksta bendradarbiavimas. Bet dėl to ir raginame valstybės narės būti aktyvesnėmis, kalbant apie EDF. Komitetas akylai stebi dabartinę įvykių raidą ir norime, kad e, sprendimai veiksmingi būtų priimami. Mūsų karinės operacijos ir misijos e, labai svarbios yra mūsų kaimynams, e, galvojant apie platesnį kontekstą, mūsų bendrą užsienio politiką. Visi turime dėti pastangas, kad būtų įgyvendinta vadinamoji Europos gynybos sąjunga. Čia ir strateginė autonomija yra svarbi ir galimybė kalbėti vienu balsu. Be to, reikia pasakyti, kad turėtami daugiau pajėgumų galėsime geriau prisidėti prie vairių misijų organizavimo nuo, pavyzdžiui, mokymų galima bus pereiti į kitą lygmenį, e, stebėsenos e, tokį lygmenį, paramos teikiamos. Taigi bendri saugumo ir gynybos e, srities veiksmai yra organizuojami vietoje įvairiose regionuose mes gant ryšį su bendruomenėmis ten ir norime, kad valstybės narės prisidėtų prie šių veiksmų įvairiais ištekliais. Bendradarbiaujame be abejo ir su NATO ir kitais tarptautiniais partneriais. Na ir dar kartą norėčiau padėkoti už galimybę Jums pristatyti e, mums rūpimus klausimus. Dar kartą leiskite man. Dar kartą išryškinti svarbą mūsų veiksmų ir veiksmingą ekspertinių žinių ir domenų panaudojimą. Tikrai nuoširdžiai dėkoju ir lauksiu jūsų klausimų, jeigu tokių bus. Ačiū generolė. Dabar suteiksiu galimybę koordinatoriams pasisakyti Sozemų frakcijos vardus Sven Mikster. Ačiū generolė už tokį išsamų pasisakymą. Turiu porą klausimų. Praėjusią savaitę Strasbūre balsavome ir patvirtinome metinį pranešimą dėl BSGP. Ir viena svarbiausių šio pranešimo temų skaitmenin, strateginės autonomijos užsitikrinimas. E, tą e, sampratą svarstėme ir, ko, ir komitete, ir plenarinėse diskusijose, labai emocingose diskusijose, tačiau nėra konsensuso dėl to, koks turėtų būti strateginės autonomijos turinys, kur yra jos ribos ir galbūt reikėtų kalbėti, siūloma, pavyzdžiui, tą strateginę autonomiją traktuoti labai apibrieštai ir neapriepti, neapimti gebėjimų veikti visiškai autonomiškai be jungtinių valstijų kaip labai svarbios partnerės. Antras mano klausimas dėl, dėl operacijų. Uh, ES, BSGP misijos ir kariniai veiksmai yra labai svarbus ir padėjo išspręsti nemažai krizių. Vakar, pavyzdžiui, kalbėjome apie besitęsiančią moky, besitęsiančias mokymų ir konsultacinės misijas Irake, taip pat misijas Afrikos žemynė. Ir vienas iš kalbėtojų vakar dienos išsakė mintį, kad galbūt ateityje, kai e, bus kuriamos patariamosios e, arba mokymų misijos, turėtume rinktis sprend, tokį sprendimą, kad jis suteiktų galimybę ES ne tik e, vykdyti tokią patariamą arba, arba mokymų misiją, bet taip pat ir pasitelkti ad hoc koalicijas, kurią sudarytų kelios es valstybės arba viena valstybė kaip lyderė, galbūt tai būtų lengvesnis sprendimas, lengvesnis met, pri, instrumentas ieškant sprendimų kai kuriais atvejais. Ar jūs manote, kad ES turėtų būti ambicingesnė ir e, labiau įsitraukti į krizių sprendimus, pavyzdžiui, Afrikos žemynė? Ačiū. Merci, euh, Général. Nous allons prendre encore euh, quelques questions et puis je vous donnerai la parole pour y répondre. Pour le PPE, Chris Pet. Išklausysime visų klausimų, tada sutiksime žodį Jums, generalė, atsakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad nebuvau visą laiką čia, ne, bet bals, buvau balsavime, kuris vyko kitame komitete. Mano kolega dar kartą paprašė Džiaugiuosi, kad kolega vėl iškėlė strategijos autonomijos klausimą ir e, priminė pranešimą, dėl kurio balsavome praėjusią savaitę Strasbūre. Tikiuosi, kad jūs skaitėte, generolė, tą pranešimo dalį, kur kalbama apie Europos strateginę autonomiją. E, man atrodo, kad e, ten yra e, atsakymas į tai, apie ką čia kalbame. E, pavyzdžiui, nuo 20 punkto tekstas Bet aš aišku lauksiu jūsų atsakymo į, ir komentaro šią temą. Kitas mano klausimas. Europos gynybos fondas, e, žinoma, yra labai svarbus. Taigi, koks yra ryšys tarp šio fondo ir to, ką jūs darote ES karinėme komitete? Nes, kaip supratau, kadangi nėra tiesioginių sąsajų, jūs neturite galimybės teikti kai kurių projektų. Jūs, pavyzdžiui, turite veikti per tarybą ir negalite tiesiogiai pristatyti kai kurių klausimų Europos gynybos fondui. Ar tikrai taip yra ir, ko, ir kaip jūs vertinate tai? Ačiū, ponas Bazėsku, toliau. Ačiū.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 apsiriboti tik e, nedidelę operaciją viduržėmio jūros regione ir gelbėti žmonių gyvybės, tai tas reiškinys išliks, nes mes nesimame spręsti jo jį sukeliančių priežasčių. Tai nėra paprasta, tai sudėtingas reiškinys. Bet aš manau, kad kad bandant suvaldyti migraciją reikėtų remtis politiniu bendradarbiavimu ir kariniu lab, labai glaudžiu bendradarbiavimu. Visų pirma, reikia reikalauti, kad būtų parengtos readmisijos sutartis su e, pagrindinėmis migrantų kilmės šalimis Antra, reikia pasitelkti karinę žvalgybą, man atrodo, tam, kad būtų išaiškinti kontrabandininkų tinklai. Nes labai dažnai į Europą e, norintys patekti žmonės privalo sumokėti nežmoniškas sumas kontrabandininkams, kad, kad, kad pasiektų mūsų krantus. Ir tai būtų neįmanoma, jei neegzistuotų tų labai įtakingų kontrabandininkų tinklų. Man atrodo, kad juos toleruoja valstybės, kuriuose tie kontrabandininkai veikia. Esu įsitikinęs, kad siekiant sumažinti nelegalių migrantų skaičių, Ir e, iš, išar, jeigu norime išardyti tuos, privalome išardyti kontrabandininkų niklus, tai yra e, pamatinė sąlyga. Galiausiai e, pagalba teikiama jūroje, tai sprendimas, kuris e, funkcionuoja, jeigu visi laikosi tarptautinių nuostatų, pagal kurias, pagal jūrų teisę, privalu gelbėti atviroje jūroje atsidūrusius žmonės. Tačiau kaip, su, kaip, kaip spręsti migracijos reiškinį? Jeigu gelbėjame e, migrantus jūroje, e, tuomet, jeigu būtų readmisijos sutartis, galėtume jos sugražinti į jų kilmės šalis. E, Turime tam pasirengti, nes kitaip grėsia invazija. Nes visi maršrutai, visos, um, visi ženklai, visos indikacijos yra, kad dėl klimato kaitos tų, tų žmonių tik daugės. O gelbėdami žmonės jūroje, vien tik gelbėdami žmonės jūroje mes problemos neišspręsime. Turime pradėti ir diplomatinį procesą, kad būtų parengtos redmisijos sutartys, turime išardyti kontrabandininkų tinklus, kurie be to ir e, bendradarbiauja su e, tų šalių vyriausybėmis, kuriuose veikia. Ačiū. Merci, Madame Bonfrisco. Pone Bonfrisko. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, generolė. Ačiū už tai, kad atėjote pas mus. Noriu padėkoti ir už išsamų pasisakymą mūsų pakomitetyje. Noriu atsiprašyti jūsų ir pirmininkės dėl to, kad aš veikiausiai negalėsiu būti iki galo ir išklausyti jūsų atsakymo, bet aš jį e, atidžiai perskaitysiu. Kaip supratau, jūs manote, kad ES vaidmuo artimiausioje ateityje yra užtikrinti, kad ji turėtų savo strategiją, strateginę autonomiją ir būtų nepriklausoma. Vertinant pastarųjų kelių mėnesių ir kelių metų, e, situacijos aštrėjimą, taip pat neramumus įvairiose vietose, sakyčiau, labai svarbu e, analizuoti E, mokymų dalį teikiant karinę paramą. Ir manau, kad čia atsiveria didžiulės galimybės. Tačiau aš sutinku su tuo, ką, saka, ką tik pasakė ponas Bazesku. Aš netgi pridurčiau, pratesdama jo komentarą, kad operacija Sofija mm, atskleidė, kad ji yra, kad ji turi savo ribas ši operacija nepavyko. Ir jei norime e, apsaugoti savo sienas, nu, jeigu norime saug, saugios viduržėmio jūros, galbūt reikia iš naujo apsvarstyti Sofijos operaciją ir, ir, ir, ir ji galėtų tapti naudinga priemonė. Bet mes manome, kad Europos Sąjungos karinis komitetas turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį, e, panaudojant Europos gynybos fondą. Nes kitaip Europos gynybos fondas išvys dienos šviesą labai nepalankiomis aplinkybėmis. Mes matėme, kas nutiko pirmininkaujant Suomijai. Buvo tokių, kurie bandė jį visiškai susilpninti, nežiūrinti tai, kad esame atsidūrę kryškelėje. Labai svarbu to nepamiršti. Europos parlamento pirmininkas tikiuosi tai palaiko, tai palaiko ir aš tikiuosi, kad visas parlamentas suvaidins tą vaidmenį, kuris jam pridera, ypač dėl e, Europos gynybos fonda, fondo. Jei tas fondas e, bus su, sukurtas veiksnašiai, jis turėtų būti, jis turėtų būti gyvendinamas remiantis jūsų patarimais ir jums dalyvaujant Tai kad, kad būtų galima išvengti funkcijų dubliavimo. Taip pat, kad neprasidėtų bandymai dirbti priešingomis kryptimis vietoj to, kad vyktų sukoncentruota veikla. Taip, taip pat tai svarbu ir kalbant apie mokslinius tyrimus. E, taip pat noriu paklausti, kaip dar Europos e, Sąjungos karinis komitetas galėtų prisidėti, ponia Gilera. Ačiū, ponia pirmininkė. Turiu vieną klausimą generolui. Ačiū generolė už labai įdomų pasisakymą. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kas ateitie laukia vertinant NATO ir ES bendradarbiavimą. E, taip pat noriu padėkoti abiems kolegams, kurie kalbėjo prieš mane ir akcentavo didžiulę viduržėmio jūros problemą susijusią su migracija. Kaip žinote, Ispanija yra viena iš tų šalių, kur, kuri e, sulaukė didžiulio migrantų srauto ir nesame pakankamai turtinga valstybė, kad užtikrintume pragyvenimo galimybę visiems migrantams, kurie beldžiasi į mūsų duris. Ir, e, Kita vertus, tai yra aktuali problema ir kasdieną Ispanijoje. Į Ispaniją atvyksta dar žmonių, žmonių ieškančių geresnio, geresnio gyvenimo. Tačiau su jais gal, gali atvykti ir žmonės, kurie neieško nei darbo, nei geresnio gyvenimo, bet tie, kurie nori padaryti blogą kitiems, teroristai. Nes kaip jūs sakiau, yra ir žmonių, kurie te trokšta geresnio gyvenimo savo ir savo šeimų nariams. Tačiau ne visi tokie. E, bet, kaip jau sakiau, Ispanija nėra patirtingiausia valstybė ir visa Afrika pas mus netilps. E, manau, kad reikia griežtesnės kontrolės. Generolė, dar kartą noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą. Tikrai buvo malonu klausytis. Merci beaucoup, Général. Euh, avant de vous passer la parole, je voudrais euh, moi aussi rebondir. Euh, pirmiausia, prieš euh, duodant euh, žodį generolui, norėčiau pasakyti, kad jūs mums trumpai pasakėte, kad norite Europos Sąjunga galėtų gauti įgaliojimą toliau Sahelija ir Somalija vykdyti veiklą kad tai būtų vy, mokymų mandatas, e, paramos mandatas. Ryt, vakar ryte mm, kalbėjome ilgai apie Sahelį ir manau, kad visi ten buvo kolegos e, sutarė, kad reikia kuo skubiau daryti daugiau ir geriau. Man atrodo, kad e, valstybės narės irgi jaučia tą patį. Man atrodo, jūs nepaminėjote klausimo apie iniciatyvos susijusios su uh, Europos iniciatyva. Dėl PESCO. Ar šis pro, pro, projektas, kuris jau nuo 2018 e, yra ruošiamas, uh, kiek nors pasistumėjo į priekį. Ačiū. Okay, great questions, of course, many important. Sulaukiau daug klausimų, labai svarbių. Ir kai kurie iš jų turėtų būti atsakinėjami labai ilgai, kai kurie yra politinio pobūdžio. Aš pradėsiu nuo strateginės autonomijos. Tai yra esminis dalykas e, šios globalios strategijos. Man atrodo, kad Tai yra kaip tam tikras ramstis. Tai yra. Tas ramstis turi būti patikimas. Jeigu neturėsime globalios strategijos, negalėsime tapti globalių saugumo tiekėjų mm. strateginė autonomija palaiko tą ambicijų lygį. Tačiau tai nereiškia, kad strateginė autonomija reiškia, kad reikia būti autonomiškiams nuo ko nors. Tai reiškia, kad mes turime sugebėti tai kažką daryti, jeigu kiti to daryti nenori. Ir turime turėti atitinkamus pajėgumus įgyvendinti misiją, dėl kurios nusprendėme. Tai reiškia, kad nesame šimtų procentų autonomiški visas misijas vykdyti patys. ES to ir nenori. Turime kalbėti ir su NATO, ir su kitomis organizacijomis. NATO taip pat rūpinasi kolektyvinė gynyba ir taip toliau. Tačiau mes turime turėti tą strateginę autonomiją, kad galėtume vykdyti mums reikalingas misijas, nes kitaip ir diplomatija, ir politinė dimensija nieko nepasieks, jei kalbame apie bet kokią veiklą ir misiją ar sieki atkurti ginklų embargą jūroje. Tai reiškia, kad ES privalo e, būti pasirengusi ir sugebėti turėti tinkamas sąlygas vykdyti šias veiklas. Tai reiškia, kad mums reikia uh, E, tinkamų priemonių, kurios galėtų tas ambicijas e, padėti gyvendinti. Tai reiškia, kad mes turime išspręsti dubliavimuose problemą Europos gynybos biudžete. bet kuri, bet kuri misija, kurią norėsime įgyvendinti, ir tai būtų nepriklausoma misija, mokymo misija, e, turi būti tinkamai parengta, kitaip ne, nieks jumis nepasitikės. Prie stalo sėdint ir šnekant, tik patikimių partnerių netapsime. Strateginė autonomija ir globali strategija reiškia taip pat ir, kad 27 šalis galėtų kalbėti, turėtų galėti kalbėti uh, bent jau apie svarbiausius klausimus vienu balsu. Tai reiškia, kad kiekviena šalis bus dar svarbesnė, turėdama paramą kitų organizacijų. Turime būti ambicingi, kadangi kitaip – praleisime progas. Ir aš nuo 2011 rūpinosi Libijos klausimu. Ir kalbant atvirai, nėra kitos alternatyvos strateginiai autonomijai, norint įgyvendinti misijas. Tada tų misijų iš viso geriau net nepradėti. Jeigu norime įgyvendinti kokią nors misiją be strateginės autonomijos, tuomet turime eiti kalbėti su kitais, o jeigu jie nenorės tos misijos įgyvendinti, kaip tada? Be to, strateginė autonomija yra ir NATO vienas iš ramščių. Mes neturime kiekvienoje šalyje kariuomenės, e, kuri suskirstyta ta dalis Europai, dalis NATO, dalis jungtinėms tautoms. Viskas e, sprendžiama pagal situaciją. Tačiau, kai turėsime strateginę autonomiją ir gebėjimus, turėsime tyrimus ir plėtrą, bus sustiprinta A, kariuomenė. Po to ateis momentas, kai ES galės paremti, pavyzdžiui, jungtinės tautas, kaip Libano atveju. Juk Balkanuose dislokuotos pajėgos buvo realiai, realiai iš Europos. Ir misija tapo patikima todėl, kad dalyvavo Europos partneriai. Arba, kai, arba kalbant apie naujas misijas, dabar Europos Sąjunga turi irgi autonomišką kaž, erdvę. Uh, E, atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, geostrateginę situaciją. Čia ilgai neaiškinsiu, bet e, e, po, po Libijos turbūt jungtinės tautos jau nebe, NATO jau nebevaidins panašios rolės tokiais atvejais, jie labiau susitelks ties kolektyvinė gynyba. Taigi reikia užtikrinti tinkamą komunikacijos liniją ir tam reikalingos taip pat ir priemonės. Kaip sakiau, tai yra integruotas požiūris. Galima e, e, naudotis politinėmis, diplomatinėmis priemonėmis ir gauti paramos iš kariškių. Kaip sakiau, dabar šiuo metu nėra e, kažkokio paprasto karinio sprendimo Aš šioje srityje dirbu jau 40 metų. Taip pat dalyvavau misijose ir žinau, kad nėra dabar tinkamo sprendimo. Kaip galima būtų greitai dislokuoti ir išlaikyti patikimas pajėgas misijoje. Ir tai reiškia, kad mums nepavyksta. Malė, Centrinė Afrika, Somalis. Labai svarbu. Labai svarbus yra regionai e, susiję su Libija, susiję su visų pasauliu. Kaip sakiau, e, yra tas e, drugelio efektas, domino efektas, kas vyksta Libijoje, vyksta paskui ir kitur, kalbant apie migraciją, teroristus kurie į Libiją vyksta, pavyzdžiui, iš kitų aplinkinių šalių. Taigi, ar, artimiai rytai, Magrebas, Šiaurės, Centrinė Afrika, visa yra susiję tampriais ryšiais. Ir mūsų svarbiausia misija e, yra BSGB. E, mis, didžiausia misija yra pajėgumų didinimas. Tai reiškia, kad reikia apmokyti, parengti ir pastatyti ant kojų šios šalies saugumo aparatą, kad jie patys galėtų savimi pasirūpinti. Tačiau tai yra didžiulis darbas, nes e, tam reikia e, stebėsenos mokymo, kompetitingų asmenų pagalbos ir finansavimo. Mokymo misija taip pat e, ji turi pasikeisti jos koncepciją. Todėl, kad įvadinasi e, mokymo misija, bet iš tikrųjų čia ne tiek kalbame apie mokymus, bet apie monitoringą, mentorystę ir e, visišką paramą, visokeriopą paramą. Dabar ši misija yra labai mm, nedidelė. Kalbant apie ES pajėgumus, galėtų jinai būti daug didesnė. Dabar Europos pajėgos nedalyvauja veiksmuose užsienyje. Prieš dešimt metų, pavyzdžiui, penki, penkis, šešis kartus daugiau pajėgų buvo dislokuota. Mes galime dislokuoti daug daugiau dabar, tačiau šiuo metu ta misija nėra pakankamai patikima valstybių narių akise kadangi ji yra nedidelė ir nelabai įtakinga, kadangi jie teikia tik mokymą. Taigi galbūt jeigu mums pavyks padidinti tą ambicijų lygį, misijas padaryti solidesnėmis, patikinimesnėmis, teikiančiamis ne tik mokymus, bet ir kitas, kitą paramą. Ir taip pat e, užtikrinant visišką mūsų pajėgų aps, apsaugą. Yra labai svarbu užtikrinti tą pas, pas, maksimalią apsaugą, nes ši misija vyksta vienoje iš pavojingiausių pasaulio vietų. Pavyzdžiui, reikia per, pervažiuoti Mogadišų, tai prilyksta Helman provincijos Afganistane pervažiavimą. Tai yra tikrai labai pavojinga. Ir Labai liūdna, kad ES to nesupranta. Taigi reikia regionalizavimo, papildomų pajėgų ir šiek tiek pakoreguoto projekto, kad, kad ta misija taptų solidesnė. Kaip jau minėjau, reikalinga yra maksimali apsauga. Būtent misija turi užtikrinti, vadas veikiantis vietoje turi užtikrinti vadavietės štabo apsaugą Nesvarbu, ar, ar, ar, ar už tai bus atsakinga Ispanija, ar, ar Italija, pra, Prancūzija, nesvarbu, mes kalbame apie visą bendrą misiją. Juk aš kalbu apie e, Europos misiją, o ne apie kažkokią sąjungininkų koaliciją. Pavyzdžiui, Malija yra penkios misijos. Yra jungtinių tautų misija. Taip pat turime prancūzų Barkan misija, UTM 5G, e, e, Sahelio misija ir mes esame vieninteliai, kurie teikia mokymus ir konsultacijas, kadangi kitoms misijoms to daryti negalima. Mes tai daryti galime paremdami ir Sahelio šalis ir tai yra puikiai mintis, tačiau yra tik mintis, kadangi praktinių įrankių dar neturime. Kitaip šis nesugebėjimas atsigrįž prieš mus. Nėra jokios kitos alternatyvos. Sahelis pats savaime nesusitvarkys. Libija taip pat. Iš Afrikos kišulys taip pat. okay, we can put the European Peel Facility in this just because it's important what the Shane said. EPF is a very important initiative and it's the opportunity, a new way of funding. More simple, more... Europos gynybos fondas yra labai svarbi iniciatyva, suteikianti galimybę greitai e, suteikti paramą įvairioms grupėms, e, taip pat finansiškai paremti trečiasias šalis ir partnerius, dirbančius su mumis, pavyzdžiui, Gruziją taip pat galimybę paskatinti valstybės narės teikti e, materialinę paramą. Junknės tautos, pavyzdžiui, moka tik už kariškius, o mes dabar bent jau turime finansinę priemonę, e, už kurią galima pirkti benziną. E, E, įrangą tiems apmokomiems malio pareigūnams, nes kitaip negalima jų apmokyti neturint tinkamų įrankių. Mes anksčiau prašydavome partnerių paramos, bet paskui negalėdavome jos iki galo įgyvendinti, perduoti jos. E, Europos gynybos fondas yra tam tikras svarbus taškas 15 milijardų eurų jam buvo skirta, kad jis taptų efektyvesnis, e, e, skirta pirkimui ginklų, tyrimams ir plėtrai ir jungtinės Amerikos valstijos pagamina vieną tanką, o mes septynis Europoje. Bet po to nėra to masto efekto ir tokiu būdu mes švaistome išteklius, negalime gauti atsarginių dalių, ir, o visa tai galėtų padėti sukurti efektyvesnės priemonės. Dabar karinėme komitete iš tikrųjų pripažįstama, kad mm, turto ir priemonių yra daug, bet veiksmingumas mažas, kadangi visos sistemos skiriasi. Ir reikėtų laikytis skirtingos. Ir reikėtų laikytis koordinuoto požiūrio. Kiekviena šalis turėtų prisidėti prie bendros sistemos kūrimo. ir reikia taip pat subalansuoti finansavimą pirkimams. Ir paskutinė šio projekto dalis yra e, karinių trūkumų ir spragų sąrašas, kurių mums trūksta, kad pasiektume savo ambicijas. Ir bet kurioje šalyje labai svarbu kalbėtis ir su karinėmis institucijomis. Taip pat patarti politinėme ligmenyje, kur investuoti, kur, kam skirti pinigus. Ar, ir po to, aišku, jau politinėme ligmenyje būna nusprendžiama, ar laikytis tokios rekomendacijos ar ne bet e, tas pats pasakytina ir apie EDF. Šiuo metu reikia pateikti savo aišku karinį patarimą dėl to, kas turėtų būti daroma. Kitaip tai taps tik tai pramoniniu žaidimu. Esu tikras, kad reikėtų ties, labiau tiesiogiai e, skatinti tiesioginius e, e, ryšius su komisija, kalbant apie Europos gynybos fondo procesus. teikiant patarimus ir susitariant tarp valstybių narių. Migracija. E, Techninėme ligmenyje migracija yra krizės efektas, poveikis. Ir siekiant išspręsti problemą turime ieškoti esminių problemos šaknų. Migrantai yra aukos, krizės aukos. Jie iš, ateina iš, iš destabilizuotų šalių, kur, vyks, kur, kur siautėja teroristai Ir tokie dalykai įtakoja visą bendrą situaciją. Taigi, migracija, destabilizavimas e, ir kaip tai veikia e, e, atskiras šalis. Tai yra bendras ES žaidimas. Visi turime spręsti šias problemas kartu ir būtent todėl mes turime Sahelėje sustiprinti savo misijas – Mes turbūt praradome galimybę Libijoje. Libijos krizė prasidėjo 2011-aisiais, aš tuomet buvau ten, dabar 2020-ieji, tai devyneri metai praėjo. Turbūt Europa per tiek laiko uh, turėjo surasti galimybę daryti daugiau, pradedame dabar, pavėlavę, bet e, geriau vėliau negu niekada. Mes nepavėlavome laimėti prieš nacius, galime laimėti ir dabar, tačiau uh, reikia turėti stiprią moralę ir drąsos imtis veiksmų. Sofija yra vienintelė misija egzistuojanti šiuo metu, e, kuri sieja Europą su e, Libija. Kad būtų sukurta nauja misija, reikia mėnesių. Tai užtrunka mėnesių mėnesius. Reikia susitarimo jungtinėse tautose. 2011, nuo 2011 tai neįvyko. Arba dirbant taryboje. Sofija egzistuoja, turi stiprų įgaliojimą ir teoriškai ten neparašyta, kad reikia surinkti migrantus. Reikia e, išardyti nusikalstamus migrantų gabenimo tinklus, e, į, į, užtikrinti ginklų e, embargą. Ir aišku, mes esame europiečiai. Mūsų laivai ir vadai visada privalės ir turės moralinę pareigą gelbėti gyvybės. Net karo metu taip vyksta. Jūroje gyvybės gelbėti privaloma. Bet šiuo metu pagrindinis tikslas yra į, į, užtikrinti ginklų embargą. Tai galima padaryti iš karto. Ir aš sakau, kad dabar tas faktas, kad mes veikiame greitai ir tiksliai, užpildydami tą spragą ir tapdami pagrindinių žaidėjų, yra daug svarbesnis nei ir aktualesnis nei tas skaičius migrantų, kuriuos galime surinkti vykdydami tą veiklą. Libijoje, sakoma, yra 700 tūkstančių migrantų jau susikaupę. Taigi, mm, būtų labai keista, jeigu ES nesugebėtų tokioje situacijoje pasiekti greito susitarimo. Taigi, aš pasisakau labai, remiau labai Sofiją misiją Tai yra puikia koncepcija ir aišku šiuo metu yra išsilaipinimo uosto problema, tai nėra karinė problema. Tačiau būtų nemalonu, jeigu 27 šalės negalėtų išspręsti tos migrantų problemos ir prarasti svarbiausių dalykų kontrolę būtent saugumo užtikrinimą, e, ugnies nutraukimo susitarimą ir taip toliau. Europos Mes esame NATO e, nariai dėl bendrų mūsų vertybių ir, kaip sakiau, norime, kad bendradarbiavimas ir toliau išliktų stiprus. Operacijų skaičius yra apribotas tik Bosnijoje ir Hercegovinoje, kadangi e, ji patenka į Berlino plus nuostatą. Ir mes turime stengtis e, pastelgti politinę valią ir išspręsti šią problemą. Ir suvienodinti valstybių narių poziciją. Po to reikia rasti kitų techninių galimybių, pavyzdžiui, mokymai, bendros veiklos. Tačiau vėlgi, čia ne tik strateginė autonomija, tai yra privalomas dalykas kadangi pagal Berlyną Plus mes galime naudoti NATO bendrasias struktūras Europos operacijoms. Ir visa tai vyksta per NATO vadavė, va, va, vadavietės. Dėkoju. Euh, euh, Ačiū už tokius išsamus ir aiškius atsakymus e, į klausimus, kurie rūpi mūsų pakomitečio nariams. Ačiū.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 Periname prie kito darbo tvarkės punkto. Aš norėčiau pasisveikinti su mūsų kalbėtoju Kamil, Kalin, ponas Kamil Ground, e, NATO generalinio sekretoriaus e, padėjėjų bei ponė Aleksandra Dehop Šefer, e, Maršalo fondo Paryžiaus biuro vadove atsakinga už mokslinius tyrimus pažymėjome 70-metį NATO e, alijanso šiais metais. E, NATO alijansas išlieka pagrindiniu mūsų žemino saugumo garantu. Taip pat reikia pažymėti, kad e, tai svarbu ir kovojant su terorizmu po 2001 rugsėjo 11 išpuolių Junktinėse valstijose, kuomet buvo aktyvuotas penktasis Vašingtono sutarties straipsnis arba net užsiminti apie hybridinės grėsmės. Pastaruoju metu e, gruodžio 3 ir 4 Londone susitikę NATO valstybių ir vyriausybių vadovai nusprendė kurti naują e, konfliktų e, sprendimo erdvę ir pamastyti apie NATO plėtotės strategiją. Todėl E, visi šie klausimai turi būti svarstome dabartinėje konkrečioje e, tarptautinėje situacijoje, atsižvelgiant į bandymą veikti vienaša, vienašališkai, į konkurenciją tarp didžiųjų galybių, į nacionalizmo iškilimą. Taip pat turime e, gilintis į, patį, į pačią žodžio alijansas reikšmę. Londono susitikime buvo tik konstatuota, e, kad reikia laikytis įsipareigojimo dėl e, gynybos išlaidų e, šalių biudžetuose ir kad reikia siekti didesnės konvergencijos strategijose, valstybių narių strategijose. Londone patvirtinta strategija akcentuoja, kad vienybė, solidarumas ir sanglauda e, yra pagrindiniai e, pamatėliai alijanso principai. Ir taip pat buvo, norėčiau priminti, kad numatytas e, e svarbiausi dalykai numatyti penktajame sutarties straipsnėje, e, kaip sąjungininkų solidarumas bei galimybė jiems konsultu, rengtis konsultacijas e, prireikus. Taigi reikia E, laikytis šių nuostatų, tačiau nei viena šalis įstojusi į alijansą ne, ne, nenori, kad su ja būtų nesiskaitama. E, visoms svarbiausias dalykas, dalykai yra susiję esminiai e, saugumo aspektai ir Turkijos elgesys pastaruoju metu kelia ypač aštrių klausimų dėl alijansų funkcionavimo turime mąstyti apie tolesnis veiksmų uh, alėjas pasaulyje, apie uh, vidurio rytus ir Trumpo įtaką ir dar kartą susimastyti, ką reiškia neseniai vykdyti išpoliai ir ar. Ir taip pat, ką reikš uh, JAV pajėgų patraukimas iš įvairių regionų. Uh, Taip pat apie visą tai mąstome ir e, mąstyti apie, apie Europos gynybos sektorių ir apie tolesnį bendradarbiavimą. Aš norėčiau, kad e, prisimintume e, bendrų saugumui kylančių grėsmių pobūdį ir pabrėžti, kad e, mums labai svarbus yra dialogas su atsakingais NATO atstovais. E, visų pirma, žodis Aleksandrai Dehopšefer ir apie de, dešimčių minučių, o po to uh, ponui Kamil Grant ir po to turėsime laiko diskusijoms. Ačiū Natalija, ačiū visiems, kad atėjote susitikti su mumis, tikrai labai malonu ir uh, E, kalbėtis apie NATO dabar, šiuo laikotarpiu, kuomet e, puikiai dar kartą įsitikinime, kodėl ta organizacija buvo sukurta ir kodėl jie egzistuoja. Pareisiu prie anglų kalbos, kadangi mano užrašai yra anglų kalba mm, paruošti, bet čia matyti daug kas esate dvikalbiai, trikalbiai, tikrai nebus bėdos. Mūsų vaidmuo Ir užduotis šiandien yra skatinti Europinį ir transatlantinį dialogą, diskusijas dėl um, transatlantinių santykių ir sąjungininkų. Galbūt Steve Volco 97 metais e, Survival žurnale paskelbtą straipsnį esate skaitę. Uh, kur jis kalbėjo apie tai, um, kodėl įvairūs alijansai um, tampa pažeidžiami arba žlunga. Jis dar tuo metu mėgino apibendrinti tai, ką mes dabar mm, dažnai minime. E, tos duramščius yra bendrys įpareigojimai ir vertybės tarpusavyje jie yra persipinę ir jeigu vienas tampa pažeidžiamas, tuomet ir kitas lygiai taip pat tampa pažeidžiamas. Norėjau atkreipti jūsų dėmesį į keturis pagrindinius aspektus, kuriuos reikėtų panagrinėti detaliau, galvojant apie NATO ateitį. Pirma, tai yra besikeičianti grėsmės situacija ir suvokimas. Antra, patikimumas Trečia, politinės lyderystės klausimai ir mūsų pačių mm, formamos politikos e, įtaka ir poveikis sąjungininkams. Na ir ketvirta, Europos vaidmuo. Kaip Europa gali prisidėti reikšmingiau prie įvairių veiksmų ir tapti lyderę Pirmiausia, reiktų pradėti nuo solidarumo aspektų ar problemos. Tiek rytai, tiek pietai neretai minimi kaip e, tam tikros stovyklos. Aš nelabai mėgstu e, tos terminijos ar tokių, tokių frazių, ypač turint galvoje Rusiją ir jos suvokimą pačiame alijanse jo viduje. Na, bet pakalbėkime apie tai, kokie iššūkiai mūsų laukia 21 amžiuje. Kol kas dar esame tik daugelio procesų e, pusiaukelėje. Jau ir pirmininkė ponė Luazo sakė, kad e, reikia galvoti apie alijanso pačią koncepciją, viziją. Alijansas juk e, reaguoja į susidariusias situacijas, e, o strateginiai tokie e, svarbus momentai, kurie buvo iškilę 21 metais Balkanuose, Kosove vėliau, kitur strateginiai strategijos, strateginius momentus lėmė krizės kilusios. E, tik tada buvo reaguojama. Dabar situacija tokia, kad yra tokių prezidentų, kurie kalba apie Amerikos visą galybę ir visų pirma galvoja apie ją, tuomet ir pasaulinė NATO darbo atvarkė tampa kitokia, reikia galvoti apie tai, kaip tarptautinėje arenoje uh, E, reaguoti į kibernetinius iššūkius, atakas į Kinijos stiprėjantį vaidmenį, kitus aspektus ir daug kas yra labai glaudžiai susijęs su JAV interesais. Po rugsėjo 11-osios, manau, mes ir europiečiai, ir amerikiečiai abi šios partnerės buvo ištiktos paralyžiaus to baisaus teroro akivaizdoje ir, ir vis, dėl, vis dar tokioje situacijoje ir veikiame. E, Generalinis sekretorius e, ir Europos parlamente, kalbėdamas prieš porą dienų, kalbėjo apie tai, kad pagrindinis prioritetas turėtų būti kova su terorizmu, antras dalykas Rusija ir trečia Kinija kaip dėmesio objektas. Tai iš tiesų mus galbūt e, suvaržo šiek tiek ir e, strategijos platesnio konteksto nekuriame ir paskui staiga pamatome, kad e, štai Kinija labai smarkiai stiprėja, Rusija irgi tampa labai stiprią žaidėją, kai kur geopolitinė situacija iššūkiai yra tikrai labai opus. Taip pat manau, kad yra svarbu ir šiek tiek e, sustojus e, ar žengus netgi žingsnį atgal susimastyti apie tai, kokį vaidmenį teikiame tiems strateginiams prioritetams ar strategijos formavimui. Tai tokie mano pamastymai dėl pirmo aspekto. Kitas dalykas tai darbo tvarkėje esantis pokyčiai ar vykstantis pokyčiai. Mm, Trumpas iš tiesų uh, skelbia labai įvairius dalykus, šūkius ar frazes. Uh, yra pasakęs netgi, kad NATO esu aš, galima būtų taip suprasti. Uh, Dabar eina kalba apie NATO veiksmų e, išplėtimą vidurio artimuosiuose rytuose. Manyčiau, kad ta strategija labiau yra susijusi su e, migrantų srautų valdymu, suvaldymu, sulaikymu ten. E, kita vertus yra ir toji karinė sąjunga, karinis aspektas sąjungos ir tas priemonės irgi reikia taikyti, o ne visada esame pasirengę reaguoti į iššūkius, į žlungančias, grūnančias valstybės terorizmą, jo apraiškas ir hybridinės priemonės. ES ir NATO turėtų į čia telkti žymiai daugiau dėmesio. E, amerikiečiai beje kaip galvoja. Tai dažniausiai taip, kad Pentagonas ir tai ir vyksta dabar – E, tiek Afrikoje, tiek vidurio rytuose mėgina peržiūrėti savo karinį, vadinkime, pėtsaką ir NATO kontekste taip pat. Galbūt tai ir susijęs su tuo NATO, tai aš posakiu Sahelio regione, kas vyksta irgi yra įdomus pavyzdys, Pentagonas uh, iki sausio pabaigos ketino pateikti planus dėl dalinio pasitraukimo ir tai turi įtakos ir mums, visų pirma be abejo Prancūzijai veikiančiai Sahelio regione, bet ir apskritai Europos saugumui. Tai turės reikšmės. E, kai Paryžė lankiausi ir kalbėjome apie mm, Libiją, apie operacijas vykstančias ten su kolegomis iš Amerikos kalbėjome. E, daug kas mėgino tai izoliuotai vadinti tiesiog kaip NATO klausimą, lyg nepriskirdami savęs jai tie amerikiečiai kolegos. Ir Sirija, Libija, Irakas irgi yra panašus pavyzdžiai tų problemų, kai našta jau nebesidalyjama, bet ji yra perkeliama e, kitam partneriui. Tad tą reikia turėti galvoje, kalbant apie Ameriką kaip sąjungininkę. Toliau tas patikimumo aspektas, tai taip, tarp karybos ir politinio e, lygmens e, tų ramščių visada buvo įvairių problemų, mėginant juos suderinti. Turkijos e, atvejais tai parodė, kai buvo veikiama visiškai nesikonsultuojant, nesitariant. Ir iš tiesų dar nuo 2013 metų ėmė ryškėti jau ta tendencija, mm, dar ir Obamos e, kadencijos metu, bet be abejo prie Trumpo tai dar labiau išryškėjo pats uh, principas kertinis NATO alijanso yra pasitikėjimas. Ir dabar jis yra kvestionuojamas. Tai e, iš ties labai daug problemų keliantis dalykas. Reikėtų to kaip tik nekvestionuoti, bet e, siūlyti daugiau tarpusavėje konsultuotis. 1956 e, metais iškilus kriziai trejoto e, komitetas buvo įsteigtas e, atitinkamų šalių, kai buvo poreikis glaudžiau tarpusavyje mm, tartis. 67 metais Holmerio ataskaita ir vėlgi tie mm, karinio ramščio aspektai iškilo, buvo konsultuojamasi tarpusavyje. O ko mes dar nesame padarę iki šiol, manau, tai net peržiūrime naujausių NATO misijų, operacijų, taigi reikia dabar įvertinti esamą situaciją. Pagalvoti, kokiegi rezultatai tų misijų, tarkime, po kovo 11-osios, ko galime pasimokyti, kas vyko ne taip, kur buvo trūkumų aptikta. Gal prieš 15-20 metų uh, E, tam tikromis prielaidomis būdavo remiamasi imantis operacijų JAV, neva užtikrins taiką, stabilumą pasaulyje, mes laikomės greta jos ir nelabai būdavo e, tikrų tokių mm, lygiaverčių e, jėgų mums tuo metu pasaulyje, mums ar JAV, o dabar reikia nuo to šiek tiek atsitraukti, nes e, e, ta lyderystė pasikeitė pasaulyje ir Europoje yra labai smarkiai susiskaldžiusi savo viduje. Trečias dalykas yra autoritarinių daug jėgų iškylančių dabar vis labiau. Ir ten vėlgi tam tikri susiskaldimai ir stovyklos. Apie visą tai reikia galvoti, svarstant apie mūsų e, politikai kylančius iššūkius, tos sanglaudos reikėtų daugiau ir pasitikėjimo vieni kitais. Trečias dalykas - lyderystė. Čia ir vėl kalbėsiu apie JAV. Manau, kad JAV lyderystė vis dar labai juntama, akivaizdi NATO kontekste. NATO regis Mm, yra suvokiamas neretai kaip e, JAV interesų mm, gynėja, gynėjas, alijansas gynėjas. E, tai yra, aišku, susiję ir su biudžetiniais dalykais ir tai turi ir tam tikrų privalumų, bet kartais gal ir nelabai, nes, nes Trumpas e, e iš tiesų tą darbo tvarkę neretai formuoja NATO, o aš visiškai nemanau, kad JAV galėtų galbūt pasitraukti iš NATO, kaip kartais yra užsimenama. Man atrodo, kad e, JAV ir toliau investuos į NATO, jai reikės NATO, joms reikės NATO. Ir e, sąjungininkų vien dėl to, kad e, pasaulinės konkurencijos su Kinijos, su Kinija kontekste JAV reikia tam tikro buferio tokio norint išsaugoti tą hegemoninę tokią JAV poziciją Europos gynybos pramonės plotmėje, pavyzdžiui. Tai čia toks ir yra lik e, sanderis e, transatlantinis. Yra sutinkama su, su tų, susitaikoma su tuo, kad e, karinės karinis indėlis vis e, labiau mašta. Bet to pačiu yra apribojama ir prekyba tam tikromis e, prekėmis su karyba susijusiamis, tai jau pramoniai svarbus dalykai. Nemanau, kad dabar kas nors smarkiai pasikeistų artimiausia ateityje, galbūt e, tai kaip kalbės diplomatai gal šiek tiek pasikeis, tačiau tie 2 procentai, požiūris į Kiniją ir Europos uh, e, e, suprat, laikymas tokiu instrumentu priemonė visoje toje konkurencinėje situacijoje su Kinijoje, visi tie dalykai išliks, manau. Aš dirbu Mhm. Prancūzijoje ir gyvenu ir turiu pasakyti, kad Prancūzijoje labiau yra žvelgiama į tas giluminės e, tendencijas, mhm, kalbant apie transatlantinių santykių stiprinimą, tai būtent tas povandeninės sraves reiktų labiau turėti omenyje, formuojant politiką gynybos, pavyzdžiui, srityje. Žinote, kad Daug diskusijų dabar e, sukasi aplink strateginę autonomiją. Mm, su NATO generaliniu sekretoriumi jau tą irgi darote, bet aš šiek tiek gal paprovokuočiau ir sakyčiau, juk mes tą jau dabar darome, mes strategiškai veikiame įvairiais būdais, e, diplomatiniais keliais, čia prisiminkim Iraną, nepritarėme Amerikos sprendimui, nors buvome priversti tam tikrų mastų galbūt priartėti prie Amerikos pozicijos. Klimatas, čia vėlgi išsiskiria mūsų nuomonė su JAV, e, nesekame jomis, e, saugumas e, jūrose irgi turime savo poziciją. Čia vadinasi ir galvojame apie ES ar Europą kaip strategiškai autonominę labiau sritį ir atsiribojame nuo JAV priimamų sprendimų. Tai, man atrodo, yra labai sveikas požiūris ir procesas. Tačiau kas mus dar vis kaldo, europiečius tarpusavyje, ir mm, mūsų fonde, kuomet susirenka prie vieno stalo amerikiečiai ir kiti kolegos, e, tai labai išryškėja. Kalbant apie perspektyvas, tai jog mūsų analizė, požiūris į tuos santykius, į ateities santykius išsiskiria. Skirtingai suvokiame strateginės autonomijos koncepciją. Yra centrinės Europos, Baltijos šalis, pietų Europos šalis, Skandinavija. Jos visos turi savo požiūrį, Taip pat yra tie, kurie sako, kad e, reikėtų save laikyti artimesnėmis JAV partnerėmis, bet yra ir tos šalis, e, kurios kaip tik siekia daugiau nepriklausomumo. Aš su um, kolegomis iš Junktinės karalystės neseniai kalbėjau uh, ir taip pat buvo pabrėžiama, kad norima labiau nepriklausomai laikytis nuo JAV, išsaugant tą pačią NATO struktūrą. Na ir tariant baigiamąjį žodį ar apibendrinimo kokio ieškant, sakyčiau, kad reikėtų apie strateginę autonomiją galvo, galvoti, apie tai, kaip ją išreikšti ir žvelgti į visą tai plačiau Europos gynybinių interesų kontekste. Vienas kertinis klausimas čia yra, kokiu žaidėju mes norime tapti ir kaip tą padarysime e, toje Kinijos ir JAV konkurencijoje. Europa turėtų tapti reikšminga žaidėja gynybos rytyje ir stiprinti santykius tarpusavio trimis skirtingais būdais, trims kryptimis skirtingomis su JAV. E, iškyla kovos su terorizmu aspektai, su Kinija. E, tas momentas taip pat jau, kaip sakiau, apie strateginę autonomiją kalbame ir, ir iš esmės tą koncepciją jau ir taikome. Tai čia antras aspektas. Ir trečias dalykas, ar trečia mm, kryptis mūsų galios. Mm, suvokimas, geopolitinės padėties vertinimas e, ne visada užtektinai reakcijos yra iš mūsų ir turime čia tiesiog bendradarbiauti, plačiau žvelgti į partnerystę kaip koncepciją ir galbūt kartais reikia tiesiog įti konfliktą su, tais, su tomis partnerėmis. Čia paminėčiau Turkiją, pavyzdžiui, tai kas vyksta dėl Rusijos. Tai toks e, išskirstimas tam tikras sričių bus reikalingas. Kažkur galbūt reikės labiau susitelkti, kai kur labiau atskirai veikti, o kai kur bendradarbiauti su partneriais. Ačiū, buvo labai įdomu, bet šiek tiek per ilgas pasisakymas nes mūsų kolegos norėtų turėti ir galimybę e, pakalbėti. Su jumis toliau žodis ponui Kamil Ground. Ačiū pirmininkė. Man tikrai pasisekė, kadangi aš antras pasisakau, nes Aleksandra aptarė daugybę temų susijusių su strateginė aplinka. Man nebereiks apie tai kalbėti, juolab, kad mano uh, bosas generalinis sekretorius lankėsi, NATO generalinis sekretorius lankėsi e, šiame pakomitetyje, pakomitete prieš dvi dienas ir pristatė visadamas e, viziją aptarė daugybę klausimų. E, transatlantinės sąsijos, amerikiečių veikla Europoje, NATO ir ES bendradarbiavimas. Ir taip pat kalbėjo apie mūsų bendradarbiavimo svarbą kovoje su terorizmu, e, Rusijos metami iššūkiai, skaitmeniniai iššūkiai. Ir aš kalbėsiu trumpiau, nors kai kurias iš tų temų dar kartą paminėsiu. Tikrai džiaugiuosi galimybę pristatyti NATO požiūrį diskusijose dėl saugumo ir gynybos Europoje. Be bejonės, e, NATO alijansas yra labai svarb, svarbus šiuose diskusijose. Kalbėsiu ir prancūziškai, ir angliškai, nes mano e, pas, parengtas pasisakymas yra angliškai. Norėčiau, pradėdamas pasisakymą, kai ką akcentuoti temą, kurios Aleksandra galbūt taip ištamiai neaptarė ir kuri man atrodo svarbi, tai alijanso persitvarkymas pasarusis kelis metus po Krymo pusęsalio krizės. E, viskas labai pasikeitė. Na, 70 metų, nes prieš keletą savaičių pažymėjome NATO 70-asias metinės Londone. E, per tą laiką alijansas nuolatos keitėsi, pažiūrėjau, per šaltą į karą, per Balkanų karą 10-metyje. -10 E, po, po išpolio Junktinėse valstijose buvo aktyvuotas penktasis straipsnis sutarties ir taip toliau. Bet šiandien situacija yra tokia, kad na, ji nėra pati e, pavojingiausia, bet jie yra menkai prognozuojama, nes e, rytuose alijanso rytuose yra Rusija, kuri vis labiau bando uh, E, deklaruoti savo jėgą ir siekti strateginės darbo atvarkės. E, pietuose, Lenso pietuose taip pat yra daug nestabilumo šaltinių ir taip pat hybridinės grėsmės bei kibergrės, kibernetinės grėsmės, kurios yra sudėtingos. Vyksta informacin, informacinis virsmas, pers, nuos technologijos taip o Azijoje, Kinijoje e, vykstantis e, pokyčiai taip pat atsiliepia Europai. Taigi to, tie, tie, tie visi pokyčiai susiję su kai kuriais dalykais. Visų pirma, grėsmėmis, e, iškilančiomis grėsmėmis ir mūsų gebėjimu pritaikyti turimas gynybos priemonės. E, Šiame kontekste labai svarbu dar kartą pat, prisiminti, patvirtinti ir stiprinti kolektyvinę gynybą, juk tai buvo alijanso pagrindinė užduotis. Ir tai ji pasireiškia įvairiais aspektais. Visų pirma, reikia keisti e, vadovybės struktūrą, nes pirmą kartą po e, šaltojo karo yra, atsiranda pokyčių čia. Taip pat mūsų pajėgų gebėjimas e, reaguoti, taip pat galimybė jas e, sparčiai dislokuoti prireikus. E, taip pat apie, kalbant apie rytus, NATO alianso rytinės narės Lenkijoje ir Baltijos valstybės yra dislokuotos NATO pajėgos. Ir, ir tai, tai buvo padaryta po, po labai rimtų raginimų, kuomet įvyko Krymo krizė. E, hybridinės grėsmės. E, grėsmės kibernetinėje erdvėje, apie tai kalbėjo ir jūsų pirmininkė. Tai, taip pat tai buvo paminėta viena, ryčių, kaip viena svarbis, svarbių sričių, kuomet gruodžio mėnesį buvo susitikę valstybių ir vyriausybių vadovai. Uh, Taip pat norėčiau kad, e, pažymėti, kad alijanso nariai didina savo e, gynybinę sritį. Ta, e, ta daro alijanso nariai ir Kanada, taip tai vyksta pirmą kartą po šaltojo karo. Iki šių metų pabaigos turėtų skirta būti papildomai 130. Iš tikrųjų, 130 e, milijardų eurų iš visų šių valstybių, tačiau bendrai ta suma turėtų būti 600 milijardų eurų e, gynybos reikmėms ir iš tikrųjų tai, tai, yra, to, to, tai būtų tai tokios valstybės kaip Prancūzija arba Junktinė karalystė visų metų biudžetas. Ir tai svarbu šalia jungtinių valstijų. Toliau strateginiai planai, kuriuos teikia sąjungininkai. Sąjungininkai pasiūlė per kitus. E, tai Konstat, sąjungininkai konstatavo, kad per praėjusį dešimtmetį jie išleido 360 milijardų gynybai. Taigi tie skaičiai kalba patys už save. Dabar pereinu į anglų kalbą ir paminėsiu kel, dar keletą svarbių dalykų. Visų pirma, tai, kad jungtinės valstijos yra e, įsipareigojusios Europai. Apie tai galime kalbėti, tai galime diskutuoti. Tas įsipareigojimas pastaraisiais metais, e, e, tas fizinis buvimas išaugo tai kartais pamirštame. Dabar Europoje yra daugiau e, amerikiečių pajėgų, taip pat vyksta daugiau pratybų, manevrų nei prieš porą metų. Didžiausios JAV e, pratybos taip pat buvo surinktos. Visa tai buvo svarstoma e, lyderių susitikime Londone, kuris vyko gruodžio praėjusiu metu, gruodžio pradžioje. E, susitikimas vyko sklandžiai ir svarbiausia, kad sąjungininkai ne, ne, nebūtų užsisklendę savyje, apie tai kalbėjo ir Aleksandra. E, Diskusijose labiausiai buvo svarstomi keli klausimai, kuriuos jūs jau uždalies aptarėte. Visų pirma, dalymasis našta, 2 procentų tikslas gynybos reikmėms iš biudžeto. E, šalto karo metu tas bendras lygis buvo 3 procentai, pavyzdžiui toliau, kokios yra didžiausios grėsmės ir kokie didžiausi priešininkai. Yra skirtingų nuomonių, skirtingų vizijų, bet būtų neteisinga visus skirstyti į tuos, kurie yra rytuose ir tuos, kurie yra pietuose. Rusija, pavyzdžiui, taip pat labai aktyviai veikia pietuose, o terorizmas nežino sienų, kaip dėja esame nekartai įsitikinę. Ir čia perinu prie to, kaip stiprinti uh, sąjungininkų sąglaudą. tęsėme pradėtus darbus ir bendras mūsų tikslas yra apmąstymų procesas, kuris buvo pradėtas Londone. Jis bus e, pagilintas e, per kitus kelis mėnesius ir e, jo eigoje nagrinėjame, kaip, kaip sustiprinti po, politinį proceso vaidmenį. Noriu dar atkreipti dėmesį iš tai, kad tas adaptacijos procesas nevyksta vakume nors esame kitoje Briuselio miesto dalyje, gyvename Everės komunos burbulę, vis dėlto e, glaudžiai dirbame su e, partneriais, tai ES valstybėmis narėmis, e, Suomija ir Švedija, taip pat su jungtinėmis tautomis, SBO, Afrikos sąjungos valstybėmis ir, žinoma, visų pirma, ES. Dabar yra 22 narės kur netrukus jau bus 21 ir kaip generalinis sekretorius pareiškė antradienį ES ir NATO dalykus mato panašiai. Taip pat vertinant ES NATO bendradarbiavimą e, buvo padaryti e, pareiškimai Jenso Stoltenbergo, Tusko ir e, E, Junkerio dėl tolesnių pastangų ir bendradarbiavimo. Tas bendradarbiavimas ne visada vyksta lengvai. Tačiau pastarosius, tre, per pastarosius trejus metus mačiau milžinišką pažangą visose šiose sritise ir nuolatos, kas savaitę bendrauju su ES atstovais. E, E, su gynybos agentūra, EIVT, karinio štabo e, personalu ir tai stebiu. Yra kit, susijusių kitų aspektų, pavyzdžiui, kaip trečiosios šalis dalyvauja ES karinėse iniciatyvose. Iškyla klausimų, kaip panaudoti e, gerą politinę valią tinkamai, kuri egzista, egzistuoja aukščiausių lygmenių. Manau, kad tai taps ypač svarbu artimiausiais metais. Bet tai yra vykstantis darbas. Mums reikia daugiau dėmesio skirti gebėjimams, hybridinėms grėsmėms. E, dialogas su Kinija turėtų būti išplėtotas ir NATO organizacijoje tai <clears throat> pripažįstama. E, ir akcentuojama. 5G e, kompiuterėje visi šie susiję kompiuterinės grėsmės, visi šie dalykai turi būti nepamiršti ir turi tinkamai atsispindėti. Manome, kad abi mūsų organizacijos yra e, E, labiausiai išvysiusios pasaulio ekonominės erdvės koncentracija ir, ir e, labiausiai pažengusio karinio e, arsenalo koncentracija. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad tam, kad išlaikytume gyvybingą atgrasų sistemą, NATO turi prisitaikyti, modernizuotis, dirbti su visais partneriais, taip pat ir ES, NATO organizacija. Tiki, kad ES gynyba gali būti stipresnė, kad ES gali būti aktyvesnė šioje srityje. Tai reiškia, kad reikia daugiau investicijų į gynybos ryčiai, es e turi plėtoti savo gebėjimus, ir tai taip pat sustiprintų ir alijansą. Mums reikia strateginio ligmens bendradarbiavimą susijęti su atitinkamo masto užmojais ir dirbti kasdienių pagrindų. Turime panaudoti kaip svertą visas tas priemonės, jas išnaudoti optimaliai, Tai, reik, tai reiškia, kad reikia pragmatiško mąstymo, blaivaus mąstymo. Tai nebūtinai yra savaime suprantamas dalykas, bet ta, to turime nepamiršti mūsų darbe. Tuo norėčiau ir užbaigti. Mm. Ir dar kartą dėkoju pirmininkė už šį kvietimą. Dabar lauksiu klausimų ir kitų temų aptarimo taip pat ir, pavyzdžiui, mano sritis, klausimų iš mano srities, tai yra didesnių įsvetisių į gynybos portfelį, taip pat e, e, gynybos skydas, raketinis skydas, tai galbūt jums įdomios temos. Dėkoju, dabar žodį norėčiau suteikti kolegoms ir siūlau pratesti šią, e, šį posėdį, kuris turėjo baigtis 12 valandą. Iš tikrųjų labai svarbu, manau, apsikeisti nuomonėmis, klausimais ir atsakymais. Galbūt vertėjai šiek tiek ilgiau pasiliks. E, dabar Kris Peters žodį suteiksiu ryšių su NATO komisijos parlamentinės nariui. Dėkoju, norėčiau pasveikinti ponę Dehoper e, ir poną Grand ir padėkoti jiems už e, įnašą į šį posėdį. Balandžio mėnesį minėsime NATO 70-metį ir manau, kad e, šiame Europos parlamente taip pat turime pabrėžti, koks svarbus yra šis alijansas. Ir tikimės, kad jis E, gyvens dar 100-150 metų, gyvos 100-150 metų nuo dabar. Žinoma, labai svarbu garsiai sakyti, kad mes vertiname šį alijansą ir kad alijansas ir NATO mums yra labai svarbus. Žinote, e, moto e, Alliances Animus Inconsulento Liber, tai yra lotiniškai o prancūziškai tai yra laisva konsultacijų dvasia. Manau, kad labai svarbu išlaikyti šį svarbų moto. Ypač šiais pokyčių laikais reikia pabandyti surasti atsakymus į naujoms kylančioms problemoms, su kuriomis susidurėme. Turiu tris klausimus apie narystę narystę alijanse. Pirmasis klausimas yra štai koks. E, narystė ir nauji nariai. Žinoma, turime labai svarbų klausimą ir netaip seniai lankėmės Kijeve. Mano klausimas štai koks, kokia yra dabar NATO pozicija dėl Ukrainos. Kaip suprantu, 2008-aisiais JAV prezidentas pasakė, kad atversiu NATO duris Ukrainai. Tai buvo toks grandiozinis gestas ir, ir Ukraina labai entuziastingai sutiko jį, bet paskui kilo Krymo, Donetsko problemos Ir kiek suprantu, Ukrainos narystės klausimas iš tikrųjų nėra svarstomas aukščiausiame lygmenyje. Taigi pirmas klausimas, naujai nariai. Pone, jūs kalbėjote ir apie artimuosius rytus. Manau, kad čia tikrai negalime kalbėti apie narystę, bet mano pirmasis klausimas būtų apie Ukrainą. Antrasis klausimas taip pat susijęs su narystė. Kągi mums daryti su tais sunkiaisiais nariais? Ir čia vėlgi Europos Sąjungoje taip pat apie tai diskutuojama, tai būtent e, Turkija. Žinome, kad Turkija NATO yra labai svarbi, bet žinau, kad daug mano kolegų yra įsitikinę, kad Turkija nėra labai lengva alijanso narė. Kokia būtų jūsų nuomonė šiuo klausimu? Koks yra Turkijos vaidmuo NATO ateityje? Ir trečiasis klausimas apie Europos Sąjungą. Jau turėjau progos užduoti šį klausimą generaliniam sekretoriui. Dabar Europos DINET delegacija yra labai specifinė delegacija. Mes esame labai ambicingi, turime daug elementų, gynybos fondai ir taip toliau. Ar netėjo laikas atnaujinti Europos parlamentinę delegaciją? Ir tuomet turėtume ne tik laisvą konsultacijų e, dvasę, bet europinę konsultacijų laisvą dvasę. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu Svenui Mikseriui. Dėkoju už e, labai e, išsames prezentacijas. Galbūt ne tiek užduosiu klausimą, bet pakomentuosiu, o jūs galėsite pareflektuoti šiais, šios komentarus. Buvo išsakytas įdomus pastebėjimas, kad uh, NATO pagrindinės funkcijos suvokimas skiriasi iš Europos perspektyvos ar iš JAV perspektyvos. Europiečiams NATO e, visų pirma yra ta struktūra, pagal kurią JAV įsipareigojo ginti Europos kontinentą. O iš JAV perspektyvos NATO tai yra struktūra, kur europiečiai pri, įsipareigoja prisidėti prie to, ką daro JAF, užtikrindama saugumą ir stabilumą. Taip pat įdomus pastebėjimas, kad NATO atrodytų patiria tam tikrą paralyžių intelektualinį. Tam tikrą prasme e, tai yra tiesa, kai po šaltojo karo pabaigos e, atrodė, kad e, Europos, e, Europos sąjungininkų apsauga jau yra užbaigta misija. Tačiau praktiškai manau, kad nuo rugsėjo 11-osios iš tikrųjų buvo nueitas ilgas kelias pirmyn. Aš 20 metų dalyvauju nacionalinėje politikoje 15 metų esu NATO parlamentinės asamblėjos narys ir kai prisimenu tuos debatus, labai aiškiai prisimenu, kaip visuomet kalbėjome apie tai, kad reikia 40-50 procentų e, e, sausumos pajėgų, kurias galima dislokuoti bet kuriuo momentu užkūrėme NATO reagavimo pajėgas, kad galėtume dislokuoti per, per penkias dienas. Ir nuo tada mes su, sumažinome savo ambiciją, ambicijas. nebeliko to greitojo reagavimo elemento NATO alijanse. Tas pats atsitiko ir ES kontekste. Anksčiau kalbėdavome apie kovinės grupės, kaip dislokavimo grupės, o dabar kaip kažkok, apie kažkokį, kažkokias transformacinės pratybas. Kalbant apie JAV pajėgų buvimą Europos teritorijoje, taip, po, antrojo, po šaltojo karo jų sumažėjo. Taip, yra tam tikrų pajėgų, kurios kartu dalyvauja pratybose su europiečiais, bet kalbant apie globalų įsitraukimą, europiečiai yra gana skeptiški dėl e, JAV įsipareigojimo dalyvauti veiksmuose Europoje. Ir abejojame, ar galima pasitikėti JAV. Aišku, būkštav, šiuos būkštavimus dar sustiprina tam tikri JAV žingsniai. Tiek saugumo, tiek srityje, tiek už jos ribus. Tai ne klausimas, bet uh, Turime tai turėti omenyje, kalbėdami apie alijanso ateitį ir bendradarbiavimą tarp NATO ir ES. Ponas Basesku dabar. Well, thank you very much for the presentation. Dėkoju už puikius pranešimus. Turiu kelis komentarus. Visų pirma, manau, kad NATO viduje na, yra įsitvyrojusi supratimo krizė. Jei pažvelgtume iš Šiaurės Makedoniją, pavyzdžiui, 2008-aisiais Gruzija ir Ukraina turėjo gauti gairias, stojimo gairias. Ir tada Vokietija pasisakė. Vyko ilgos dėrybos, bandant įtikinti Angelą pritarti tačiau ji pasakė ne Gruzijai ir Ukrainai. Visų pirma, mums trūksta supratimo. Pagrindinė Europos daina yra, yra Europa sako visą laiką, e, kad JAV buvimas Europoje silpsta, mažėja pajėgų. Taip, taip ir yra, nes vyksta tam tikri įveikiai Azijoje ir Ramijo e, vandenino regione. Jie per naktį žinojo, kad Šiaurės Koreja turi brandolinį ginklą, tuo pat metu Kinija Kinija taip pat išvystė įspūdingą brandolinį arsenalą be jokių apribojimų tarptautinių, nesaistoma jokių tarptautinių įsipareigojimų. Aš nenoriu būti laikomas proamerikiečių, bet bandau suvokti, kas vyksta E, tas teiginys, kad amerikiečių pajėgų skaičius Europoje mažėja, na, nežinau kita vertus nei vienos Europos šalies, kuri padėtų amerikiečiams Azijos ir Ramio vandenino regione. Nei vieno laivo nenusintė Europą, kad padėtų jiems atkurti pusiausvyrą. Junktinės karalystės viršūnių susitikime 2014-aisiais nusprendėme, kad NATO e, nusiūs įrangą į pietričių, prie pietričių sienos tarp NATO ir ES. Jie rytų pasienyje iš tikrųjų yra labai aktyvus. Ir e, nematau labai daug europiečių pajėgų rytinėje Europos dalyje, bet matau daug amerikiečių bazių. kurios dyksta kasmet. Vien tik Rumunijoje dabar pastatyta trečia oro bazė priklausanti JAV. bendros pratybos bent jau po vieną per metus rytinėje Europos pusėje, dalyje, atsiprašau, prie rytinės Europos išorinės sienos. Bet būkime atviri, galiausiai jie yra teisūs sakydami, kad, na, darysime tai, ką privalome daryti. Kai Vašingtonas nuspręs sumažinti savo buvimą Vidurio Azijoje, galėtume prisidėti, bet nesame pakankamai sąžiningi, kad nuspręstume bent 2 procentus skirti savo gynybos biudžetui. Trumpas turi verslininko požiūrį. Jis ne tiek politikas, o verslininkas. Aš manau, kad jie yra teisūs e, prašydami europiečių prisidėti tais dviejais procentais. Mūsų įnašas yra 1,41 procentų nuo BVP, tai reiškia 90 milijardų per metus. Negalime tęsti šitaip prašydami ginti JAV mus, kai jų įnašas yra 3,31 procentų BVP, o mes prioritetą teikiame mūsų pragyvenimo kokybei Manau, kad čia yra tam, tikra, tam tikras nesusipratimas, nes turbūt geresnio sprendimo ir nebūtų geresnio gynybos sprendimo ir saugumo sprendimo. Nesutinku. su šituo terminu strateginė autonomija kaip galima būti strategiškai autonomiškiams, jei negalime kaip Europą e, palaikyti tos globalios pusiausviros. Tai gali padaryti tik trys šalis - Kenija, Rusija ir JAV. Mes negalime diskutuoti apie ekonominės galės taip pat, kadangi Rusija nėra ekonominė gale jų BVP yra mažesnis nei Italijos, bet e, Jie yra globali, globalus žaidėjas, kadangi turi branduolinį arsenalą. Kolega, dar yra vienas klausimas. Ponas Marisen Ida vardu level speakers, it was very pleasant to hear like very interesting points, and in many in many cases I absolutely agree. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau taip pat įsijungti į diskusiją, tikrai sutinku ir su jumis, ir su kolega iš Regis Rumunijos, kuris sakė, kad nėra geresnės gynybos sistemos negu ta, kurią turime dabar, tai yra NATO. Turiu keletą klausimų viešniai iš fondo, Maršalo fondo. Ar, ar viena yra aišku, kad reikia galvoti apie naujus veiksmus, besikeičiant situacijai ir ta autonomija reikalinga, autonomija reikalinga bet visi sutinka, kad tos grėsmės iš Kinijos, Rusijos, iš rytų ateina ir mes tada panašu nuo JAV lyg atsiskiriame ir tampame tokia kita dar, dar viena didelė gale. Tai tada klausimas, Kodėl mes kalbam tiek daug, tiek daug apie strateginę autonomiją? Ar tam yra kokių nors politinių priežasčių? Dabar jau treji metai praėjo nuo 16 metais iškovotos Trumpo pergalės per prezidento rinkimus, bet e, matome, kad e, situacija dabar yra tokia, kad ir ES su JAV kiek kitaip bendradarbiauja ir, ir Lenkija, pavyzdžiui, Estija gana neblogai bendradarbiauja su, su, su JAV ir, ir yra e, didinamos išlaidos gynybai kai kuriuose šalise dėl to, kad nuogastaujama dėl kai kurių dalykų. Taigi tas pirminis šokas lik ir praėjo ir dabar dirbama kartu ir matyt, čia nieko naujo nėra iš tikrųjų ir toj situacijai, kad Irakas kelia problemų. Uh, kiti regionai. Galbūt mes ne šimtų procentų sutinkam vieni su kitais, bet gal reikia klaus, kelti klausimą dėl to, kas geriau, kas yra blogiau. Gal geriau reikia paremti mūsų sąjunga, sąjungininkus, kai kovojame su teroristais Bet galbūt reikia kiek kitokio požiūrio laikytis, kuomet kalba pakrypsta apie Iraną. O kaip galvojate, turėtų pasikeisti situacija, jeigu štai prezidentas Prancūzijos pasako, kad reikia iš naujo pradėti perkurti santykius ar perkrauti ypač ekonominius su Rusija? ką tada galvoja Prancūzija ir Vokietija šitam kontekste? Ukraina ir, ir, ir Gruzija irgi tokie sudėtingi regionai ir tai keičia kaip nors e, NATO požiūrį, išgirdus štai tokius Makrono žodžius. Taip pat e, Trumpas, pavyzdžiui, taip pat Makronas, Makronas sakė, kad e, smegenų mirtis ištikusi yra NATO. Uh, Dar vienas toks smarkus e, pareiškimas. E, o Vokietija ir Rusija taip pat turi savo ryšių per Nord Stream 2 dujotekį, pavyzdžiui, tai supraskim teisingai visi gynybos klausimus ir bendrus interesus. Jeigu mes skirtingai juos traktuosime ir vokiečiai, pavyzdžiui, pasakys mums, nesvarbu, ką sako Europos komisija ar mūsų sąjungininkai kiti Europoje, ir, ir vis tiek Toliau darysim taip, kaip ir planavome, pirksime pigės dujas iš Rusijos, mums nusispjauti į kitas šalis. Man tai tikrai nerima kelianti tendencija. Tai, tai ir tas strateginės autonomijos klausimas čia irgi kiek kitų atspalvių gal iškyla. Vokietis yra kaip tik vicepirmininkas, e, pavaduotojas generalinio sekretoriaus NATO, tai čia gal irgi įdomus toksai momentas. Oui, question... Žodis jums, taip užduosiu konkretų klausimą. E, kokį atsaką numato NATO, atsižvelgiant į tai, kad Rusija didina brandolinių uh, raketų arsenalą, kokią strategiją taikyti. Toliau, strateginės autonomijos es idėja man labai patinka. Tačiau kaip ją įgyvendinti visose etapuose, taip pat santykiuose su JAF ir kaip juos e, modifikuoti strateginius santykius su JAF, nes Trumpas nori išskirti mažiau finansų gynybai ir kaip užtikrinti pusiausvirą. E, kad, užtikrinti, kad ES pozicijos iš, sustiprėtų ir man atrodo, kad NATO negali būti e, jungtinių valstybių priemonė ir galimybė kištis visame pasaulyje, kur, kur jos pagidauja, bet kaip su finansavimu. Nu, Jeigu norime kurti Europos autonomiją, tai antrasis jūsų pristatytas ramstis. Ka, ka, ką daryti? Kaip konkrečiai to pasiekti? Ar jeigu to, tai darysime per daug stipresnį karinį bendradarbiavimą Europos, nes kalbame apie tai, ar reikia Europos kariuomenės ar ne, ar NATO kontekste ar ne, kaip tai ir kaip tai sukurti ir galiausiai svarbiausias dalykas, pagrindinė pamatinė sąlyga ir kriterijus tai europiečių vienybė diplomatinėme kontekste, nes kitaip aš neįsivaizduoju, kaip visa tai galėtų būti pasiekta. Ir, o santykiai su kitomis galybėmis, bet kokiu pagrindu. E, ir noriu e, pakalbėti apie politinę viziją ir Europos vertybės, nes mes E, mes egzistuojame ir santykiuose su kitais. Ir tikroji tema, kalbu kaip, taip, e, žalesis, e, JAV prezidentas nepripažįsta klimato kaitos vyksmo, klimato šilimo. Taigi kaip visą tai apriepti toje naujoje strategijoje? Atsižvelgiant į visas mūsų vertybės. Ačiū. Iš pradžių žodis Kamil Grand, o paskui Aleksandrai. Ačiū, pirmininkė. Pabandysiu glaudžiai atsakyti, nes žinau, kad e, ne, galbūt ne e, glaustai telegrafiškai atsakysiu kiekvienos klausimus dėl NATO narystės. alijansas plėtis ir toliau plėsis. Netrukus pasveikinsime Šiaurės Makedoniją tarp savo narių. Tai bus svarbus žingsnis. 30 narių jau turėsime, Jotkalnyje prisijungė 2017-aisiais per paskutinį plėtros raundą. Išlieka atvirų durų politika, kuri veikia praktiškai Ukraina, Gruzija, jų narystės klausimas išlieka atviras, nes su jomis vykdomas narystės veiksmų planas ir yra dedamos pastangos uh, užtikrinti glaudesnius jų santykius su alijansu uh, ir tai gyvendinama praktiškai. Aš pirmininkavau bendrai bendradarbiavimo grupiai su Ukraina, techninio bendradarbiavimo klausimais, pavyzdžiui, susitikimai vyksta reguliariai. E, egzistuoja labai glaudi partnerystė, o kalbant apie narystę, alijanso nariai nusprendžia tam tikrų momentų, ar tenkinamos narystai keliamos sąlygos ir kai kurie klausim, kai iškyla kažkokie klausimai, jie yra svarstomi. Ir nes kai kurios šalis sprendžia konflikto situaciją. Partnerystė gilinama su Ukraina ir Gruzija. Ir per praėjusius metus Allianz Generalinis sekretorius lankėsi abiejose šalise ir vyksta nuolatinis keitimasis informacija. <clears throat> NATO Gruzijos komisijoje, pavyzdžiui, bei bendradarbiavimo taryboje. Taigi daug, vyksta daug darbo. Partnerystės samprata, žinoma, apima ES valstybės narės ir artimas kaiminės. Bet <clears throat> Vis dažniau mūsų partnerėmis tampa vidurio rytų valstybėmis, pavyzdžiui, Kuveitas, taip pat Persų įlankos šalis, e, mūsų jie labai glaudi partnerystė su Jordanija. Tai yra partnerės, su, su kuriomis dirbame atsiradus galimybei. Aš neva, ne, nenorėčiau nei vieno sąjungininko pavadinti sudėtingų sąjungininkų, bet žinoma yra uh, nemažai e, alijanso narių, kurie labai ryštingai gina savo pozicijas ir tai yra aišku. Tai alijansas, kuris veikia konsensuso principu ir aš noriu tai aiškiai pakartoti ir pabrėžti. Taip pat noriu labai aiškiai pasakyti, kad vyksta labai gyvos diskusijos e, Šiaurės Atlanto alijanse, kai sąjungininkai susėda prie stalo visais klausimais. Ir daugybė šalių e, tose diskusijose labai e, ryštingai gina savo nacionalinės pozicijas arba kritikuoja kitus sąjungininkus dėl jų veiksmų. Taigi nėra taip, kad mes neturime galimybių veikti. Galėčiau papasakoti apie tai, kad, kad per e, karą Sirijoje vyko labai atviros ir gilios diskusijos prie, tarp sąjungininkų. Aš manau, kad darbas ir toliau vyks taip. Kai kurie sąjungininkai garsiau pasisako e, ar ištingiau gina savo nacionalinės pozicijas ir Turkijos atveju. Turkija, žinoma, yra svarbi sąjungininkė dėl savo geografinės padėties, dėl savo dydžio, bet ir taip pat Turkija visada labai e, aiškiai gynė savo pozicijas alijanse. Parlamentinis matmuo aš labai e, džiaugiuosi tuo dėmeniu ir kai tik turiu galimybę visada bendrauju su parlamentarais. Sakau tai ne dėl to, kad esu Europos parlamente, bet visi pasisako už daug, daugiau išlaidų gynybai, panašius dalykus, jeigu neįtrauki nacionalinių parlamentų narių į tas diskusijas, e, šansai pasiekti šių tikslų sumažėja ir tuo požiūriu NATO parlamentinė asamblėja yra mūsų partneris. NATO pagrindinį, pagrindinių funkcijų E, kaip sakė vienas iš buvusių e, NATO žymių na, <laughs> NATO vadovų, e, NATO pagrindinė funkcija neįsileisti rusų, užtikrinti, kad amerikiečiai liktų viduje ir kad vokiečiai nekeltų galvos. Taigi, tai Mes vis dėlto turime kalbėti apie kolektyvinę gynybą, apie galimybę imtis intervencijų, ta veikla ir toliau vykdoma. Bet aš norėčiau suabejoti Aleksandros teiginiu apie tam tikrą paralyžiaus situaciją arba klavietę. Bet mes bandome neatsilikti nuo pasaulio įvykių. Kartais mes užbėgame jiems už akių, kartais tai sunkiau padaryti, bet manau, kad tai yra svarbiausias alijanso tikslas ir, ir mes jo siekiame. Toliau jūsų komentaras dėl, pas, dėl pajėgų parengties, bendrai dėl pajėgų e, ak, akcentas pasikeitė. Pavyzdžiui, NATO pajėgos buvo dislokuojamas, jeigu Pakistane į, į, į, įvyko žemės drebėjimas. Dabar do, labiau akcentuojamas saveikumas, mes dirbame draugę, vyksta bendri mokymai, tačiau yra ir labiau akcentuojamas pasirengimas, neseniai buvo parengta ta parengties, parengčiai skirta iniciatyva, numatytas naujas ligmuo, 30 batalionų, 30 uh, e, karinių laivų ir Trisdešimt oro skadrilių buvo skirta, e, nuotė, kad jos dalyvaus tose pratybose ir bus išbandytos galimybės, taip įvertinant mūsų įsipareigojimų mastą. Toliau JAV ir JAV vaidmuo buvimas. Reikia pripažinti, kad JAV veikla, buvimas visame pasaulyje pasikeitė. Nemanau, kad kas nors norėtų, jog 300 tūkstančių JAV karių būtų dislokuoti Europoje kaip šartojo karo metais. E, įvykiai sparčiai keičiasi, kriterijai kiti. Kita vertus, svarbiausias dalykas yra mūsų gebėjimas dirbti drauge. Ir žinoma, kai kurie dalykai ir patirtis gali būti labai naudingi šiame kontekste. Man atrodo, kad JAV dirba Europoje ir tas darbas suintensyvėjo per pastaruosius kelis metus, aš, tai tikrai mano įspūdis, viskas nuo tos keičiasi, Pentagonas iš naujo įvertina savo prioritetus ir teisingai tai daro, jie turi teisę tai daryti ir manau, kad tai e, ir turi vykti, tai svarbu dėl europiečių Azijoje ir Ramiojo vandenino regione. Europiečiai turėtų ta, jam skirti daugiau dėmesio. Kiek žinau, tik Britai ir Prancūzija e, dalyvavo e, naviga, vienoje iš jūrų operacijų pietų Kinijos jūroje. E, galbūt reikėtų didinti mūsų aktyvumą ten, nes tai susiję taip pat su dalymusi našta. Dėl dviejų procentų Dėl komentaro apie 2 procentus e, viskas keičiasi. Buvo 3 sąjungininkai, kai buvo duotas pažadas, dabar yra 6-7 jau kurie te, sąjungininkai, kurie tenkina tą įsipareigojimą. Manome, kad 2024 net 15 e, sąjungininkų e, bus įgyvendinę šį tikslą, taigi aš matau, manau, kad stiklinė yra puspilnė, nepustučtė ir diskusijų pobūdis gali kisti. E, yra sąjungininkų, kurie yra įsipareigoję nuveikti daugiau arba daug daugiau, taigi tai svarbu pažymėti. Transatlantiniai santykiai ir ar mes ir kaip jie funkcionuoja. Manau, reikia pripažinti, kad buvo diskusijų dėl transatlantinių santykių bėgant laikų ir žinoma, Viskas prasidėjo ne nuo interviu, kurį išspausdino The Economist e, žurnalas. Visos šalis yra demokratiškos, demokratinės sistemos, e, lyderiai laikosi įvairių požiūrių ir pozicijų. Man atrodo, kad po Londono vadovų susitikimo e, pavyko pasiekti bendro susitarimo, ką reikia padaryti, apimant ir postumi siekti politinio dialogo, atnaujinto dialogo kai kuriais klausimais. Aš nesakyčiau, kad tai yra vienybės stygius ar nevienybė. Nors, aišku, yra skirtingų nuomonių, kalbant apie tai, kiek turėtume, ką galėtume nuveikti vidurio rytuose, bandant atremti Rusijos iššūkį ir taip toliau. Tai yra natūralios diskusijos kurias apsprendžia um, ir stimuliuoja geografija ir kiti dalykai. Bet galiausiai svarbiausia yra tai, kad, kad ir kokie pareiškimai, komentarai, komentarai Twitterio paskyroje būtų paskelbti. Mes bendrai sutarėme dėl to, kokie yra, egzistuoja strateginiai iššūkiai ir kaip alijansas turi juos atimti su partneriais, tokiais kaip ir ES. Ir manau, kad tuo baigsiu, jis aptariu visus klausimus. Ačiū. Aleksandra daug iš, išmintingesnė nei aš. Vraiment... plus libre de sa parole. voilà, exactement. Non, mais vraiment deux, deux secondes parce qu'on a largement dépassé, mais c'est vraiment un, euh, un échange euh, passionnant. Je... Aš euh, norėčiau susikoncentruoti į tuos klausimus dėl autonominės strategijos, strateginės autonomijos. Ir dėl to amerikiečių e, atsitraukimo ir e, globalaus e, karinio balanso perskirstimo ir konkurencijos su Kinija, žinoma, mums tai turės pasiekmių, kadangi reikės irgi reikės perskirstyti paėgas alijanso pietuose, tai yra Afrikoje ir Europa taip pat turi nu, iš naujo įvertinti savo įsitraukimą Sahelyje, e, atsižvelgiant į amerikiečių pajėgų buvimą ar nebuvimą e, toje zonoje taip pat. Antrasis, antroji tema, man šiek tiek neramina ta mintis, kad strateginės autonomijos idėja paremta e, atskirimu nuo, atskirimu nuo. Uh, Tai nėra iš tikrųjų tokia e, ta strateginė autonomija nuo kažko. Taip, mes turime omenyje amerikiečius, bet mes mm, galime ją pasiremti tuo met, kai nesilaikome vienodos nuomonės dėl, dėl, dėl, dėl e, veiksmų ir taip toliau. Tačiau Kam skirta ta strateginė autonomija, kad galėtume veikti autonomiškiau? Libijoje, Sirijoje galbūt rytoj iškils kitos krizės. Amerikiečiai irgi sakė, mes nesame. Uh, jūs turite savo Europos reikalus, su jais ir tvarkykitės, mes turime su tuo ir tvarkytis. Mm, mes uh, turbūt sulauksime e, naujo migrantų, jeigu sulauksime naujos migrantų bangos su teroristais ir taip toliau, ką darysime tuomet? Ir Europos intervencijos reikės, kai, apie ką ir kalbėjo prezidentas Makronas. Ir mm, Baltijos šalis, kitos šalis, Skandinavijos šalis e, taip pat ėmėsi veiksmų. Tai yra Europos perspektyvos dalis. Ir tokiu būdu atsakau į jūsų klausimą. Turime sukurti Europos vieningumą, vieningą Europą. Mes turime daryti šiek tiek autonomiškiau tam tikrose situacijose. E, kas tai yra ta autonom, strateginė autonomija? Tai yra e, situacijos vertinimo autonomija. Ir e, pritariu kolegai Bašintonė, kad tai yra autonomija priimti sprendimus ir veikti. E, e, mes negalime veikti kartu su amerikiečiais, kai mūsų nuomonės įsiskiria, pavyzdžiui, dėl Irako ar dėl klimato klausimų. Taigi turime nuspręsti, ką darysime kartu, kaip europiečiai. Amerikiečiai iš tikrųjų iš anksto su mumis nesitarė, jie priima sprendimus e, patys savo savaime. Ir mes turime prisimti, e, aišku, savo atsakomybę e, ir e, trumpui, perim, trumpui tapus prezidentu mūsų situacija tapo netokia patogi, todėl turime irgi keistis. Tai ir bandome daryti kartu su Europos kolegomis. Ir taip pat aš labai pritariu jūsų pasisakymui dėl vertybių. Kaip mes turime dirbti su partneriais. partneriais neiškeldami pavojus mūsų vertybėms. Mes neturime dabar pasirinkimo, kai susidurėme Afrikoje su Rusijos samdytais kariais, samdiniais, mes neturime kito pasirinkimo, kaip tik rasti būdą, kaip dirbti kartu. E, taip pat ir Libijoje, Sirijoje. E, Sirijoje mes nuo 2013 dujų Ru Rusijai, Iranui ir si Sirijai atidavėme, o Turkijai. E, ir aš vis daugiau manau, matau, kad mes e, turime mes esame linkę diplomatiškai valdyti tas krizės. Mes, transatlantiniai veikėjai, vis transatlantinėme kontekste turime vis mažesnį vaidmenį, organizuojame konferencijas arba užsimame diplomatiniais tarpininkavimo vaidmenimis dėl Libijos, Sirijos, bet mes šiek tiek praradome kontrolę visos šitos situacijos. Taigi, paradigma šiek tiek pasikeitė ir man atrodo, kad reikia ir ES turėtų daugiau susitelkti tiek, ties šiais klausimais, ypač dėl krizių dimo diplomatijos. Ir mes turime euro, e, turime susitelkti geopolitiką ir turime dabar atstovus, kurie yra stiprus ir aktyvus. Ir e, turime iš tikrųjų sugražinti tą e, svarumą, tam, ką galime daryti geriausiai, tai yra ekonominiai paramai, diplomatijai ir tarpininkavimo. Jūs kalbėjote ir apie e, prancūzus ir vokiečius, tai yra tikrasis motoras. Ir taip pat e, kalbėjote apie sąjungininkų koaliciją, antideš koaliciją ir taip toliau. Tačiau reikia, jeigu reikėtų galima, rink, galima veikti ir per europietiškus kanalus ir kartu su NATO. Kodėlgi ne? Taigi, manau, kad mes neturime kito pasirinkimo, tik tai rasti būdą, kaip e, bendradarbiauti su šiais veikėjais, kurie kartais ne, e, ne, neslaiko tokių pačių vertybių ir strateginių interesų kaip mes. Ir tai iš tikrųjų yra Tai tikra geopoliti, tikras geopolitinis klausimas. Merci beaucoup. Je crois que Camille Grand voulait euh, rajouter. Ačiū. <clears throat> Žinau, kad Kamilis nori dar pridurti keletą žodžių. Aš pabandyčiau atsakyti į klausimą dėl Rusijos naikintuvų ir reakcijų e, transatlantinė sąjunga. Tai turime kalbėti apie įvairias sistemas. Klausimas po to buvo, kaip reaguoti. Tai bendra mintis e, bandyti suvokti tai, kad niekas ne, nenori ginklavimosi varžybų, brandolinio ginklo arsenalo platinimo Rusijoje tai, bet reikia išlaikyti pusiausvyrą tarp skirtingų to atsako ramščių. Taip pat e, reiktų e, viską remti dialogu, dėrybomis ir tas dialogas šiandien yra tikrai nelengvas. O po e, raketų e, krizės 70 metais niekas nebenorėtų grįžti prie to e, prie tos situacijos. Antra, antras dalykas. Diplomatinėje ir politinėje srityje reikia e, tai akcentuoti taip pat ir karinėje srityje, gynybos srityje. Tai, ką mes vadiname tono griežtinimu ir bandymu išvengti e, labai pažeidžiamos situacijos. Kita spektro dalis tai raketinė gynyba, bet tai ne, ta logika negali būti paremta tokiu žiūrėjimu į save veidrodį ir bandymu suvokti, kas yra svarbiausia. Ačiū, e, kad sako pirmininkė, noriu padėkoti kalbėtojams už tikrai išsames detalės analizės, už taip pat už tai, kad atėjo ir čia mm, kalbėjosi su mumis ir noriu padėkoti taip pat ir vertėjams, kurie dirbo čia šiandien ir prieš užbaigdama posėdį noriu priminti, kad kitą pirmadienį e, pusė penkių ateis ponė Nakamis, atsakinga už ginklavimas reikalus. Ir e, kitas mūsų komitet, pakomitečio posėdis vyks vasario 17-18 dienomis. Ačiū visiems.